Witam Państwa. Bardzo proszę. I tak rozpoczynamy. Pradedame darbą. E, mūsų eilinis posėdis. E, pirmiausia, mes peržiūrėsim darbo tvarkę. Mes šiek tiek pakeitėm pirminį darbo tvarkės variantą e, naujas jos variantas išdalintas. Šiandien jį gavote. 15 punktas bus pristatytas dėl pono Šanį biudžeto klausimo, kuris yra penktas. Penktas klausimas keliamas į rytoj popietinį posėdį. Dėl rydienos dar galim pasakyti. Pone Petir pristatys savo nuomonės projektą apie naujas energijos šaltinį po pietų E, ir be to e, Agri generalinio direktorato atstovai iš Europos komisijos pristatys Europos komisijos deleguotai e, teisės aktą Teran Vain ir jis bus pristatytas dešimto punkto vietoje ir dešimtas punktas bus nukeltas vėlesniam laikui. E, dėl to būtų logiška, kad mes nukeltume balsavimą dėl galimo dviejų mėnesių termino pratesimo e, vėlesniam laikui, po to, kai Agri generalinis direktoratas pateiks tą dokumentą. Numatoma, kad rytoj mes galėsime balsuoti tik 18.20. Na, o dabar pernam prie šiandienos darbo tvarkės e, kalbame apie bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimą, valstybėms narėms suteikiamas lankstumas E, Ida Terlun iš Vageningen universiteto e, mokslinio tyrimų centro iš Niderlandų mums pristatys šį e, dokumentą. Taip pat Tuomas Kulmonen iš Auguriks OI iš Suomijos yra atvykęs, jis kalbės tą pačią temą. Žemės ūkio komitetas užsakė šią studiją ir ją uh, organizavo ją, kontroliavo politikos departamentas. E, žinia, kad buvo parengtas mano išvardintų institucijų konsorciumas, buvo sukurtas toks konsorciumas ir buvo svarstoma, e, kiek lankščiai valstybėse narėse įgyvendinama yra bendroji žemės ūkio politika. Ir dabar aš norėčiau pasveikinti E, šioje salėje, šioje tribūnoje Ida Terlin iš Vageningen ir Tomas Kumonin. Sveiki atvykę. Manau, kad mes iš karto galim suteikti žodį jums, nedelsdami. 20 minučių jums abiems suteikiu. Galit pasiskirstyti laiką taip, kaip norite także 20 minut razem i później będą pytania. 20 minučių jums abiems kartu, o vėliau parlamentarai galės pateikti klausimų. Taigi, prašau, dar kartą šiltai sveikinu šioje salėje. Thank you, uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė už tai, kad pakvietėte mus, kad pristatytumėm e, valstybėms norėms suteiktą lankstumą įgyvendant bendrą žemės ūkio politiką. E, mūsų e, prezentacija yra paskirstyta pagal šešis punktus. Pirmiausia, kalbėsime apie tai, kas yra lankstumas. Po to aptarsime, kaip lankstumas yra įgyvendinamas pagal bendrosios žemės ūkio politikos tiesioginės išmokas 2014-2020 metais, paskui perinsime prie nacionalinių lankstumo gyvenimo schemų 2014-2020 metais, ketvirtuoju punktu aptarsime bendrosios žemės ūkio politikos tikslų lankstumo padarytą įtaką e, padarinius, taip pat kalbėsime apie tai, kokiu padariniu tai atnešė institucijų veiklai ir politikos įgyvendimui. Penktas mūsų diskusijos klausimas bus ateities bendrosios žemės ūkio politikos lankstumo scenarijai. Na ir galiausiai galėsime padaryti išvadas. Kas yra lankstumas? Visų pirma, e, tokiu būdu mes kalbame apie politikos įgyvendinimo būdus. Lankščios įgyvendinimo priemonės e, leidžia nacionalinėms administracijoms e, laisviau judėti, paliekama tam tikra judėjimo laisvė, jos gali pritaikyti uh, E, specialias ūkininkavimo struktūras, atsižvelgdamos į aplinkos sąlygas, į jų specifiką. Taip pat e, prieš pastatomos lankščios priemonės yra vienodoms e, priemonėms, kurioms yra taikomas vienodas apibrėžimas visoje Europos Sąjungoje. Kurios BŽUP priemonės yra taikomos lankščiai. Kaip matote, priemonės, e, kurios įtakoja rink, bendrasis rinkos organizacijas, e, visuomet yra taikomos vienodai visoje Europos Sąjungoje. Ir tai yra pasakytina apie perkurencijos taisyklės, apie saugiklas, apie santykius su trečiosiomis valstybėmis ir taip toliau. Kita vertus, lankščios priemonės yra taikomos mok, išmokoms ir subsidijoms ūkininkams, mokant tokias išmokas E, taip pat e, lankščios priemonės, pavyzdžiui, yra taikomos e, žemės ūkio struktūrinės politikos priemonių atveju, tiesioginių kaimo plėtros politikos priemonių atveju, tiesioginių išmokų ūkininkams atveju. Lankstumo priemonės žemės ūkio politikoje dar 80-metyje buvo taikomos ir paaiškėjo, kad BŽP lankstumas yra E, pasiteisinantis reiškinys, nes jis egzistuoja jau daugiau negu 40 metų, nekalbam apie kažką visiškai naujo. Išskiriame tris lankstumo priemonės. Visų pirma, kalbama apie prieimimo lankstumą. Tokiu būdu valstybės narės turi judėjimo laisvės uh, tam tikrą priemonę nuspręsti priimti ją ar visai jos netaikyti. Kitas dalykas, kalbama apie tikslinės, specifinės lankstumo priemonės. Valstybės narės pačios gali nuspręsti, kokiu lygmeniu bus pritaikomas vienas ar kitas reikalavimas. E, žiūri, kokie kriterijai gali būti pritaikyti vienos ar kitos išmokos atveju. Ir galiausiai turime finansinį lankstumą kuris suteikia judėjimo laisvės valstybėms narėms e, apsiribojant tam tikromis, e, tam tikrų subsidijų perpaskirstimų tarp atskirų ramščių, tarp skirtingų priemonių. Dabar perinu prie savo prezentacijos antrosios dalies, kur kalbėsime apie BŽUP tiesioginių išmokų lankstumą 14-20 metais. Pirmiausia, aptarsiu e, institucijų e, pozicijas tarybos, parlamento ir komisijos prieš pasiekiant politinį susitarimą 2014 metais, kokios kitos pozicijos buvo. Tada paaiškėjo, kad Europos komisija pasisakė už vienodas bendrasias standartizuotas priemonės E, tuo tarpu taryba pasisakė, tarp parlamentas pasisakė už e, specifinės kiekvienai vietoviai priemonės, o tarybos pozicija buvo tarpinė tarp komisijos ir parlamento. Kartais taryba pasisakė už lankščias priemonės, kartais pasisakė už vienodai taikomas priemonės. Tos skirtingos pozicijos yra siejamos su įvairiais e, institucijų uh, su e, institucijų įtakingumu skirtingu. E, komisija yra tarsi institucijų balsas ir ji e, pasisakė už vienodas visiems taikomas priemonės, o tarpu parlamentas atspindi piliečių balsą, atstovauja skirtingoms politinėms frakcijoms, koalicijoms. Tuo tarpu taryba atstovauja nacionalinių vyriausybių interesams. Pažvelkime, kaip lankstumo priemonės yra formuojamos. Kiekvieną kartą, kai pagal BŽP tiesioginės išmokas yra taikoma lanksti priemonė, yra pasveriamas tiesioginių išmokų vidaus konvergencijos matmuo. Yra apibrėžiamas aktyvus ūkininkas, e, tai yra specifinis lankstumas, kuris uh, E, leidžia valstybėms narėms vidinės konvergencijos atveju pačioms nuspręsti, ar e, taikyti dalinį, dalinę konvergenciją ar e, visą pilną konvergenciją. Kai periname prie žalinimo, valstybės narės gali pačios nuspręsti, kokia praktika bus taikoma, kas yra aktyvus ūkininkas, kaip apibrėžiamas toks aktyvus ūkininkas, irgi valstybės narės turi laisvės nuspręsti. Uh, Jeigu periname prie tiesioginių išmokų perpaskirstimo, tai pamatytumėm, kad smulkiųjų ūkininkų, mažųjų ūkininkų schema taip pat e, išmokos, kurios yra siejamos su zonomis turinčiomis gamtinių apribojimų, e, yra nusprendžiamos lankščiai valstybių narių. Ir e, turime suprasti, kad e, finansinis lankstumas e, valstybėms narėms yra suteikiamas, valstybės narės pačios gali nuspręsti, kuri e, joms skirto vokelio dalis kam bus skirta. Toliau periname prie išmokų jauniesiems ūkininkams. Jūs visi žinote, kad kalbėjome apie e, tikslinį ir specifinį lankstumą ir šiuo atveju būtent toks lankstumas ir yra taikomas lankstumas turi skirtingų rūšių, skirtingų tarsi atspalvių skirtingoms išmokoms. Perinu prie savo pristatymo trečiosios dalies, kaip valstybės narės įgyventina um, BŽUP lankstumo schemas numatytojo finansinių laikotarpį. Paskui kalbėsiu apie bazinės išmokas, BP, kaip aš jas įvardinu, apie susietąją paramą ir e, proporcingų išmokų mažinimo sistemą. E, tiesioginių išmokų sistema e, per ankstesnį finansinį laikotarpį iš esmės automatiškai e, evoliucionavo į naująjį etapą nuo 15 iki 20 metų. Ankstesnėjame etape E, buvo taikomi keturi modeliai išmokoms apibriežti. Pirmiausia, tai buvo istorinis modelis, išmokos buvo pagrįstos dėl istori istorinėmis priežastimis. Taip pat buvo taikomas vadinamasis regioninis modelis, kai buvo mokama e, vienoda fiksuota suma už hektarą. Taip pat turėjome mišrę e, formą, mišrų modelį, kai išmokos iš dalies buvo pagrįstos istorinėmis priežastimis, iš dalies E, fiksuotą išmoką ir taip pat e, e, turėjome vienkartinės išmokas už plotą, kurios buvo taikomos naujosiams valstybėms narėms. Jeigu perėtumėm prie naujųjų bazinių išmokų, tai pamatytumėm, kad istorinis modelis iš esmės yra pervertintas galvojant apie bazinių išmokų dalinę konvergenciją. E, Regioninis modelis 2015 e, metais e, buvo pasvertas pagal visą pilną konvergenciją, mišrėjai modeliai atitinkamai buvo suderino skirtingus konvergencijos lygmenis. Ar valstybės narės naudoja vienodus modelius e, vienkartinėms išmokoms užplota ir bazinėms išmokoms? Paaiškėjo, kad ne visuomet padėtis yra vienoda Septyniose valstybėse narėse buvo pritaikytas istorinis modelis ir e, dalinė konvergencija e, bazinių išmokų schemoje buvo taikoma. Keturios valstybės narės taikė e, istorinį modelį ankstesnėme finansinėme laikotarpį, bet dabartinėme finansinėme laikotarpį jau 2019 metais bus keliamas e, pilnos konvergencijos e, principas, o naujose valstybėse narėse palikta ta pati sistema naujajame finansinėme laikotarpyje. Daug valstybių narių 2004-2014 metų laikotarpiu taikė tuos pačius darbo principus kaip ir dabartinėme 15-20 metų. Taigi pasibime, kad labai e, daug yra perimama e, darbo metodų iš ankstesnio finansinio etapo ir perkeliama į naująjį. Nebūtinai reiškia, kad naujas finansinis laikotarpis e, verčia valstybę narę iš naujo pradėti viską dirbti referenciniai atspirties taškai yra tokie patys ir rezultatai pasiekiami tokie patys. Taip pat žiūrėjome, e, kaip e, įgyvendinama yra susietoji parama. 25 valstybėse narėse susitoji parama buvo, buvo naudojama laikotarpiu 10 iki 14 metų ir juose susitoji parama yra naudojama ir dabar, dabartinėme finansinėme laikotarpiu. Per ankstesnį laikotarpį buvo šešios e, valstybės, kurios nesinaudojo susijęta parama, keturios ir dabartinėme finansinėme laikotarpyje jie nesinaudoja. Malta ir Luksemburgas nusprendė pradėti naudoti susietąją paramą dabartinėme finansinėme laikotarpyje. Taip pat pažiūrėjome, kaip buvo perpaskirstytos išmokos. Valstybės narės gali remti pirmuosius ūkio hektarus papildomomis išmokomis. Paaiškėjo, kad aštuoniuose valstybėse narėse šis, ši alternatyva buvo pritaikyta Paprastai valstybė, kuri naudoja perpaskirstytas išmokas, e, neprivalo e, mokėti e, vadinamojo proporcingo išmokų mažnymo mokesčio. Tam, kad išlaikytumėm aukščiausią išmokų ūkių ribą, valstybės narės turėjo taikyti tą vadinamąjį degresyvumo mokestį tiems ūkininkams, kurie gauna labai didelės išmokas iš BŽUP. Kai kurios valstybės narės pritaikė penkių mokesčių degresyvumo mokestį e, sumoms didesnėms negu 150 tūkstančių vienam ūkiui, tačiau šešios valstybės narės e, pritaikė e, sumos viršutinę ribą ir keliose valstybėse narėse aukštutinė ir viršutinė riba buvo taikoma ir kitoms išmokoms. Ir e, degresyvumo mokesčio teisė buvo pasilikta. Tai, kad šio mokesčio taikymas e, skiriasi skirtingose valstybėse narėse, tik atspindi, kad tas degresyvumas, proporcingas išmokų mažinimas e, yra valstybėms narėms pažįstamas reiškinys ir jos žino, kaip su juo susidoroti. Perinu prie ketvirtojo savo pasisakymo punkto žiūrėjome į tai, kokiu padariniu BŽUP politikos tikslai, kokiu lankstumas atnešė BŽUP politikos tikslams, institucijų struktūrai ir politikos įgyvendinimui. Galbant apie BŽUP politikos tikslus, e, žinia, vienas iš pagrindinių yra e, nenutrūksama maisto gamyba. Lankstumas padarė įtakos šiam tikslui. Bendrosios rinkos priemonėse lankstumo nėra daug. Bendro rinkos organizavimo priemonėse nėra daug lankstumo. Ta pati galim pasakyti ir apie žalinimo priemonės bei pagalbą jauniesiems ūkininkams, ypač valdose naujose valstybėse narėse. Tokiu būdu e, manoma, kad padedama E, ūkininkavimo sektoriui atsigauti. Kita vertus, lankstumo priemonės yra taikomos e, struktūrinėms e, problemoms šalinti. Galima kalbėti apie gyvybingas vietos maisto grandinės, tačiau tai stabdo produktivumo augimą. E, kalbėjome apie gamtos išteklių tvarų valdymą ir e, kovą su klimato atšilimu. Žinia, lankstumo priemonių žalinimo srityje šiek tiek buvo pritaikyta, bet nedaug. Ir valstybės narės e, turi atsižvelgti į skirtingas klimato sąlygas kiekvienoje jų. Bet dėl to iškyla neefektyvumo ir neproduktyvių priemonių grėsmė. Trečiasis BŽUP e, tikslas - teritorinė pusiausvyra. Lankstumas yra labai svarbus, kad galėtumėm E, prisitaikyti prie struktūrinių ir gamtinių e, kliūčių egzistuojančių skirtingos ES regionuose. Lankstumo priemonėmis yra remiami kaimo teritorijose veikiantys ūkininkai ir kiti ūkio veikėjai. BŽUP lankščios priemonės leidžia diversifikuoti kaimo, teri, kaimo ekonomiką. Kitas dalykas, mes žiūrėjome, kokių padarinių lankstumo priemonės atnešė BŽP instituciniams procesams. Žiūrėjome į BŽP sprendimų prieimimo efektyvumą ir vadinamojo renacionalizavimo riziką. Galvojame apie sprendimų prieimimo lankstumą E, viskas priklauso nuo nacionalinių institucijų e, priimamų specifinių sprendimų. Tokiu būdu sprendimai e, labai skiriasi, tačiau reikia pasakyti, kad tai gali būti veiksminga, nes nėra įmanoma sukurti bendrųjų kriterijų ES lygmenių, kad galėtumėm pasverti ūkininkavimo struktūrų ir gamtos sąlygų milžiniškai vairovę ES. Jeigu pažvelgtume į renacionalizavimo riziką, tai suprastume, kad bendroje rinkoje lankstumo nėra numatyta. Tai yra BŽUP e, esmė. Kita vertus, dėl lankstumo gali susidaryti dideli išmokų skirtumai tarp panašių regionų ir panašių ūkininkavimo būdų. E, Taigi to renacionalizavimo grėsmė didina BŽP priemonių, BŽP priemonių gyvendinimo įvairovę. Ir yra e, nustatoma iškesni tikslai, e, kurie neleidžia renacionalizuoti vienu ar kitų priemonių. Kalbant apie E, tai, kokių e, padarinių lankstumas atnešė bužupių politikos įgyvendinimui. Galiu pasakyti, kad galvojame apie įgyvendinimo sudėtingumą ir vienodų veikimo sąlygų sukūrimą. Lankščiai įgyvendinant priemonės galima E, įvairių sudėtingų klausimų sprendimą perkelti iš ES lygmens į nacionalinį lygmenį. Ir e, ta administracinė našta nepadidėja. Na, o kalbant apie vienodas veikimo sąlygas, kadangi bendroje rinkoje nėra lankstumo, apie vienodas, e, vienodoms veikimo sąlygoms, pavojus nekyla. Mes suprantame, kad e, bandoma šiuo atveju mm, vertinti panašiai ūkininkaujančių ūkininkų išmokas ir paramą jiems suteikiamą. E, mes suprantame, kad kiekvieno atveju problemas gali būti kitokios. Taip pat mūsų buvo paprašyta parengti scenarijų, BŽP ateičiai. Dabartinėmis aplinkybėmis matome, kad bendrojo rinkoje jos priemonėse jokio lankstumo nėra numatyta. Ir tiesioginės išmokos kaimo plėtros priemonėms yra numatytos. Kalbame apie antrąją alternatyvą, taip pat galėtumėm paminėti tokius atvejus, kai lankstumas yra taikomas visoms trims priemonių rūšims. Ir taip pat kalbama apie trečią alternatyvą, kai jokio lankstumo nėra numatyta. Ir visos priemonės yra taikomas vienodai. Mes jau matėme, kad dabartinės lankstumo priemonės ir BŽP institucinių procesų e, procesai neretai susikerta ir būtų galima pagalvoti, kad e, ta prieš priešą galbūt galėtų būti sumažinta, jeigu kitokios lankstumo priemonės būtų pasirinktos ar kitokios lankstumo alternatyvos būtų pasirinktos, bet paaiškėjo, kad e, ta trintis nuolat egzistuoja ir jos egzistuos bet kokių, tarp bet kokių lankstumo tikslų. Na ir perinu prie išvadų. E, kalbant apie tai, kad, e, kalbant apie lankščiasias priemonės suteiktas valstybėms narėms įgyvent BŽUP, paaiškėjo, kad vis daugiau ir daugiau priemonių yra taikoma vieno, vadovantis vienodomis priemonėmis, vienodomis nuostatomis, ypač tiesioginių išmokų atveju. Tuo tarpu lankstumo priemonės suteikia galimybę valstybėms narėms išspręsti ypatingas problemas atsižvelgiant į jų geografinę padėtį, į jų geografinius tikslus. Lankstumas neturėtų būti vertinamas kaip renacionalizacija, jis yra orientuotas į tikslingumą. Dabartiniai e, lankstumo modeliai atneša daugiau naudos negu žalos ir galiausiai nebūtinai reikia keisti dabartinių lankstumo modelių. Poreikis yra labai menkas. Ačiū uždėmesi. Bardzo pani doktor dziękujemy. Możemy w tej chwili przejść do. Labai ačiū, daktarė, o dabar suteiksiu žodį nariams. Komiteto nariams. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams už šį pristatymą. Manau, svarbu yra skirti čia skirtingus aspektus. Mes girdėjome, kad per paskutinę bžūpų reformą kai kurie aspektai buvo nesulaukė reikalingo dėmesio, pažiūrėjau, dėl ankstumo, aš nežinau Ar visuomet e, yra gerai visur to lankstumo įdėkti? Kai kur lankstumo galbūt reikia, manau, galime visi dėl to sutarti, bet manau, kad yra tam tikrų skirtumų tarp valstybių narių. Mm, pavyzdžiui, dėl politikos taikomos jaunų ūkininkų atžvilgių yra valstybių narių, kuriuose jų trūksta, tai ten aišku reikia papildomų priemonių, bet kai kuriuose valstybėse narėse tų jaunų ūkininkų pakanka, pažiūrėjau, omnibus teisės aktai e, numato iki 50 procentų galimybę čia. Tai skirtingose valstybėse narėse yra skirtinga situacija, kaip ir pavyzdžiui susijėtų um, išmokų atveju. Gali būti, kad jeigu bus taikomi skirtingi požiūriai, bus iškraipyta situacija, bet kai kuriuose valstybėse galbūt yra daug susijętų išmokų jautienos sektoriui kitur, galbūt ne, tai galbūt toms valstybėms tai būtų jau konkurencijos iškraipimas ir nepalanki situacija, kuriama paskui um, tiesiog, manau, reikia atsižvelgti į tokias situacijas, kuomet skirtingos sąlygos e, yra skirtingose valėse narėse. Pavyzdžiui, pietų Italijoje gal 70 eurų yra mokama už hektarą, 70 e, eurų mokama už hektarą, kitur gal mokama 1000 eurų už hektarą. Tai reikia atsižvelgti į tokią situaciją. Be to, uh, Ir galima būtų pasižiūrėti ir istorinius skaičius. Tiesiog reikėtų užtikrinti didesnį teisingumą. Posel Dorfman, to bardzo proszę. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich wollte eigentlich da anschließen, wo Albert Dess gerade aufgehört. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pratesti Alberto Deso mintis. Jūs sakėte, kad lankstumas galėtų iškraipyti konkurenciją. Mm, bet manau, kad tai būtų pernelyg didelis supaprasinimas. Klausimas yra toks, ar tai jau realiai vyksta, ar jūs darėte kokių tyrimų, ar žiūrėjote, ar iš tikrųjų tai lemtų um, konkurencijos iškraipimus. Ir ypač pirmame ramstėje mes matėme labai skirtingų situacijų. Kai, kuriai, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, tikrai susietos išmokos yra labai didelės jautienos sektoriuje, e, kitur situacija yra kitokia, dėl bazinių išmokų taip pat. Tai gal jūs galėtumėt papasakoti mums, ar jūs analizavote plačiau tos aspektus, ar jūs matote skirtumų tarp valstybių narių, ypač konkurencijos iškraipimo kontekste. Ar jūs nevertinote šito? Ačiū pirmininkė. E, taip, jūs kalbėjote apie lankstumą skiriamą valstybėms narėms ir man atrodo, kad lankstumas tai reiškia tam tikro tipo autonomiją. E, jūs e, norite primesti savo politiką valstybėms narėms. Aš apgailestauju dėl to. Aš manau, kad tikras lankstumas tai yra galimybė valstybėms narėms pačioms vykdyti savo žemės ūkio politiką pagal savo poreikius o ne pagal primestas direktyvas. Mm, ir man atrodo, kad uh, sutartis galėtų būti taikoma uh, preliminariai nuo rugsėjo mėnesio ir uh, parlamentams nereikėtų sprimti sprendimo, ar, ar reikia šį sprendimą priimti ar ne. Man atrodo, demokratija yra gerai, bet e, tik tuomet, kai jai pritari ar ne, e, realiai kas tai yra lankstumas. Ačiū. Pan posel Andriu. E, Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū. Pirmininkė, aš irgi savo ruoštą norėčiau padėkoti mūsų prelegentijai už tikrai labai kokybiškai pristatytą darbą. Uh, Matome, kad iš tikrųjų lankstumas yra reikalingas kai kuriuose srityse, tiesioginių išmokų, kaimo plėtros srityje. Mm, tai jūs aiškiai įrodėte savo pristatymu ir aišku, reikia ir bendrų taisyklių bendrai, galvojant apie visą rinką, mm, bet turint omenyje, kad yra nedidelė dalis vis tik tai biudžeto skirta tam po reformų. Ir reikia galvoti apie visą rinką ir, ir mūsų gamintojus. Uh, ir tos programos, kurios įgyvendamos. Ir aš norėčiau du e, akcentus tokius paminėti. Tai yra susietos išmokos ir dalis valstybių narių naudoja susietas išmokas. E, kitos ne. Aš noriu paklausti, ar jūs galėtumėt, um, pavyzdžiui, papasakoti, ar svarstė apie tai, kad reikėtų kai kuriuose regionuose daugiau lankstumo, ypač kalnuotose regionuose, būtent tam, kad būtų galima išlaikyti gyventojus ten, kad galbūt tikrai reikėtų daugiau to lankstumo. Ir toliau dėl žalinimo priemonių. Čia yra keliamos trys pakankamai griežtos sąlygos dėl išmokų, tai yra pasėlio diversifikavimas, toliau nuolatinės mm, pievos, ganyklos ir mm, ekologiškai svarbios zonos. Komisija nesižvelgia į tai, kas yra aktualu ūkininkams žalinimo kontekste. Ar jūs negalvojate, kad reikėtų, galvant apie ateitį, persvarsyti visą tą žalinimo koncepciją ir geriau atsižvelgti ne vien tik tai um, e, e, biologinį ūkininką. Uh, e, ekologinį ūkininkavimą reiktų atsižvelgti ir į kitokius žalinimo aspektus. Uh, kad būtų daugiau lankstumo būtent žalinimo srityje. Apie ką Jūs galvotumėt, pavyzdžiui, pavyzdžiui apie e, kad, kad keliariems metams būtų taikoma programa, kad būtų daugiau tvarumo ūkininkams, kad jie po žinotų daugiau į ateitį, kad būtų viskas prognozuojama ir būtų galima siekti ilgalaikių tikslų. Pane Šrair. Eh, Ačiū pirmininkė. Um, jūsų pasisakėme, aš pasigėdau kai kurių dalykų, kai kurių esminių dalykų, sakyčiau. Pavyzdžiui, kai kalbame apie lankstumą, aš norėčiau sužinoti, kokį poveikį tai turi įvairiose valstybės narėse. Mes abi dvi esame iš Niderlandų, bet akivaizdu, kad mes pristatome skirtingas politinės nuomonės ir uh, dėl to, kad, mm, pavyzdžiui, koncepcijos yra taikomos e, skirtingos, tai, ką gali daryti Niderlanduose, negali daryti Prancūzijoje ir priešing ir, ir atvirkščiai. Ir mm, mūsų šalyje yra labai svarbus, e, svarbi kaimo plėtra ir ūkininkavimo tas aspektas. Ypač mm, turėčiau omenyje vandens saugos koncepciją. Uh, Taigi, dėl įgyvendinimo, jūs sakėte, kad jūsų pasiūlymai sumažins įtampą, bet man atrodo, kad bus priešingai. Gal galėtumėt plačiau papasakoti? Ačiū už jūsų pristatymą. Manau, kad tikrai aiškiai matome, kaip toli esame nuėję nuo praeitos žūp reformos, kiek daug yra pasiekta. Uh, Mm, aišku, buvo didelių skirtumų. Pradžioje, kaip minėta, buvo vienur 70 eurų už hektarą, kitur 1400. Istorinis matmo palaipsniui nyksta Ir aš manau, kad per kitą žūp reformos raundą reikėtų peržiūrėti tuos momentus, nes iš tikrųjų galbūt to lankstumo reikia daugiau, kad ūkininkai galėtų veikti vienodomis veikimo sąlygomis. Tai jeigu bus per daug to lankstumo, tai bus padaryta e, žalos visiems. Tas e, lankstumas, atsižvelgimas į valstybių narių specifiką specifika kartais yra labai toks siauras ir pavojingas kelias. Aš norėčiau iš jūsų dar išgirsti daugiau apie antrąjį ramstį. Antro ramščio išmokos žemės ūkio politikos kontekste įdėjo didesnį svorį. Man atrodo, kad yra pernelyg jau daug suteikiama valstybėms narėms, ypač dėl šių išmokų, Um, sprendžiant, kur ir kada tas išmokas panaudoti. E, toliau dėl galimybės perkelti e, išmokas iš antro ramščio į pirmą ramstį mm, ta sukurta galimybė, mano akimis, tikrai yra netinkama, aš galiu tik dėl to apgailę stauti. Mm, antro ramščio išmokas reikėtų panaudoti tikslingiau, ger, tik, teisingiau sukoncentruotai ir nukreiptai. Aišku, visuomet tai yra e, sudėtingas klausimas. Išmokas yra vienas dalykas, e, kita vertus, e, kiekviena valstybė narė turi savo apmokesnimo taisyklės, savo sveikatos hygienos normas ir taip toliau. Tai ir šitų aspektų reikia nepamiršti. Ir aišku, siekiame ES, kad kaip galima geriau būtų suvienodintos taisyklės visiems ūkininkams. Ačiū, man atrodo, šis pranešimas rodo, kad siekiama, e, kad visi būtų laimingi, bet pasirenk tinkamas toks mažiausias vardiklis, tai yra variantas, kuris mažiausiai blogas visiems, bet uh, Aišku, daug yra kritikos išsakoma dėl žūb, dėl, dėl to, kad jis sudėtinga ūkininkams, dėl, to, dėl žalinimo, kad e, tų taisyklių vis daugėja ir daugėja yra teigiama, kad taisyklės mes tengiame supaprastinti, bet jos iš tikrųjų tik tai darosi vis sudėtingesnės ir sudėtingesnės. Per nelik sudėtinga viskas ūkininkams ir nacionaliniai dar teisės aktai, visa didžiulė našta dėl aplinkosauginių reikalavimų ir taip toliau. Aš galvoju apie savo ūkininkus. Aš, jeigu aš dabar ūkininkas, pirmininką, aš, aš nesugebėčiau užpildyti visų tų formų e, be konsultantų pagalbos. Ir, ir daugelis ūkininkų tą patį jaučia. Iš tikrųjų, ir paskutiniam konsultantam dalis mano išmokų ir nukeliauja. Iš tikrųjų, vienodos veikimo sąlygos yra tik izulį, i, i, i, i, iliuzija. Ir tai kyla tik tai daug, e, dėl to kyla tik tai daug įtampos. Europiečiai siekia savo individualumą apginti, bet kaip be pažiūrėtum, ar iš tikrųjų tai duos naudos tiem, kas uh, dirba žemės ūkė, kas gamina maistą, o gal iš tikrųjų čia viskas daroma tik dėl to, kad parodytumėm, koks gražus yra ES projektas. Uh, Bendras rinkų organizavimas kaip ir geras dalykas, tačiau jeigu po breksito 27 e, valstybės narės gal, galės lengvai savo vyną, pažiūrėjau, nuvežti į Junktinę karalystę, tai mes po to ir, ir, ir savo avieną gal galėsime lengvai atvežti į 27 ES valstybės. Tai aš manau, kad tas abipusis pripažinimas labai būtų naudingas. Jeśli chodzi o to angażowanie doradców, to przy okazji je, tworzymy nowe miejsca pracy Kalbant apie konsultantus, na, galima tai būtų gal vertinti kaip darbo vietų kūrimo priemonę. Klarare aus. Ačiū už jūsų pristatymą, bet aš vis tik tai norėčiau aiškesnės informacijos dėl struktūrinių pasikeitimų. Jūs pateikėt mums palyginimus, e, kaip skirtingos valstybės narės įgyvendino BŽUP ir matome, kad uh, galiausiai vis tik tai bendra žemės ūkio politika neegzistuoja. Yra skirtingos politikos skirtingose valstybėse narėse. Tai ar turite konkrečių skaičių, kurie leistų mums įvertinti e, situaciją, kiek kurios priemonės buvo įgyvendintos ir kur mažiau yra struktūrinių pokyčių? E, kokia yra ūkininkų situacija, nes aš manau, kad tuomet geriau galėtumėm įvertinti uh, kiek kiek pasikeitė ūkininkų situacija. Mums reikia skaičių, iš tikrųjų, kad žinotumėm, ar pavyzdžiui, ar mes sugebėjome apsaugoti e, šeimos ūkius, mažus ūkius, ar, ar tikrai tiksliškai buvo orientuota ta pagalba ir, ir pasiekė tos, kurios turėjo pasiekti. Norėčiau daugiau skaičių. Uh, Ačiū. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl didžiausių problemų, su kuriamis susiduria BŽUP, tai yra patikimumo, reputacijos problema. Ir tas lankstumas, e, man atrodo, galėtų būti geras dalykas. E, daugeliu atveju yra tokių situacijų, kur e, jeigu žmonėms leisi pajudyti per centimetrą, jie nužengs kilometrą. Tai yra ir, aš sakyčiau, tokia yra situacija gal <laughs> mm, kartais per nelyg gal toli yra nueinama ir tūkstantis kilometrų nukeliauju suteikus tą galimybę. Tai pavyzdžiui, dėl 3-500 tūkstančių išmokų uh, ūkiams, kur um, savininkas tikriausiai nei karto nėra apsimovęs botų ir išėjęs į lauką. Tai aš norėčiau paklausti jūsų dėl to lankstumo, kaip yra su tuo lankstumu, e, kartais to lankstumo suteiki ir po to tai pakerta visą žūpų reputaciją. Tai ir galiausiai tada žmonės sako, na, reikės apkarpyti, vis tik tai galiausiai tas, nes tų pinigų nėra, breksitas įvyks ir taip toliau. Uh, Tik paskui labai sunku e, pateisinti žmonėms tą, tą pusę milijono eurų žmonėms, kurie iš, nėra net ūkininkai. Tai man atrodo, tai yra problema. Jūs bet to paminėjote ir konkurencijos politiką ir visą tą mintį. Mm, ar, ar tai pažeidžia konkurencijos politikos teisiklės ar ne. Komisarą e, Hogan turim ir komisarę Vestager turėjome per paskutinės kelias savaitės, buvo atvykę pas mus ir aš paaiškinau poniai Vestager situaciją dėl to, kaip vienas asmuo gaus tūkstantį eurų už hektarą, o kaimynas iš vis nieko negaus. Ir jie vis tiek turi konkuruoti. Uh, Dabar mes perdodam tą informaciją komisarį Vestager, mes tikimės, kad sulauksim nutarties, nes jeigu, aš nežinau, jeigu konkurentė ką nors reiškia, tai kaip tu po galais gali konkuruoti su kaimynu, kuris gauna po tūkstantį eurų, o gamina tą pačią produkciją. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea făcută. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir už pristatymą. Viliuosi, kad tie, kurie dirba komisijoje, kažko išmoks iš šio pristatymo, nes labai dažnai man atrodo, kad tie, kurie dirba komisijoje, nesupranta, kas iš tiesų vyksta vietoje. Kalbant apie paramą, kurią norime skirti ūkininkams. Šios paramos tikslas yra didinti gamybą. Aš jau anksčiau esu nekartą tai kartojas, kad nėra taip jau sudėtinga pagaminti produktą, kartai sunkiau yra jį parduoti. Deja, aš suprantu, kad mes tiesiog visko neapmastome. Taigi, Mes turėtume suteikti ūkininkams galimybę parduoti savo produktus, kad jie nebepriklausytų nuo prekybos centrų. Kalbant apie ūkininkus. Šį savaitgalį aš susitikau su ūkininkais iš Rumunijos kalnuotų vietovių. Jaunas ūkininkas man pasakė, kad kai jam buvo 18 metų, dabar jam yra 24 metai, jis įkūrė ūkį ir sako, kad dabar nori gauti paramą iš ES fondų. Nors jis yra jaunas ūkininkas, jis negali gauti paramos iš tų fondų. Tai jei mes dabar kalbame apie lankstumą, pirmiausia, turėtume leisti valstybėms nariams nustatyti tas rytis, kurioms labiausiai reikia paskatų. Jeigu mes iš Briuselio tiesiog nurodinėsime valstybėms narėms, kad ūkininkai turi gauti paramą iki e, tol, kol jiems suina 40 metų, tai mes nepagelbėsime, mes tiesiog apribosime valstybių narių galimybės. Dėkoju. Pane Sandal. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti pastabą ir užduoti klausimą komisijai. Smulkus ūkininkai yra tie, kuriems apžūp teikia mažiausiai dėmesio. Jūs kalbėjote apie lankstumą, bet ar lankstumas leis smulkiems ūkininkams gauti daugiau paramos? Ar ketinate imtis veiksmų šioje srityje tam, kad būtų tam tikrų privalomų priemonių skirtų smulkiems ūkininkams. Būtent jie gali sukurti darbo vietas ir išsaugoti svarbius, svarbius kraštovaizdžius. Labai svarbu, kad ir jiems būtų taikomos priemonės, bet kol kas jų arba nėra, arba jos netinkamai taikomos. Kitas mano klausimas. Mano manimo ir šis rytis yra labai svarbi. Kol kas lankstumas nepadėjo panaikinti skirtumų, kurie atsiranda tarp skirtingų sektorių, skirtingų ūkių, skirtingų išmokų. Todėl aš norėčiau sužinoti, ar komisija ketina ką nors daryti, kad panaikintų tą netolygumą. Dėkuoju, panas Kastru. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti kalbėtojams. Ačiū už pristatymą ir patiktas išvadas. Mes dabar kalbame apie lankstumą ir pakartotinį nacionalizavimą. Kartais, man atrodo, sunku yra tiksliai apibrėžti šios dalykus ir svarbu, kad nenueitume per toli. Kalbant apie susietąją paramą. Kai kuriuose valstybėse narėse, ypač tose, kuriuose yra daugiau lankstumo, ne pagal omnibus reglamentą, tai gali būti panaudota anticikliškai. Tai reiškia, kad būtų iš esmės pakeistas susijėtos paramos naudojimas. Tai būtų papildoma, e, tai galėtų būti papildoma priemonė, kuri prisidėtų prie paramos ūkininkams. Ar omnibus reglamente yra e, pateikiamas tas metinis lankstumas? Ką Jūs manote apie tokį požiūrį? Dėkoju. Nesitikėjau, kad taip greit suteiksite žodį, pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad kalbant apie dabartinį tyrimą, tai dabartinis tas lankstumas ir aš pritarčiau ne, kolegai Kastro tiesioginės, tiesioginė parama yra patraukli, yra naudinga. Tai leidžia mums pasiekti bžūp tikslų. Bet e, labai svarbu nežengti per toli, nes kitu atveju perėtume prie rinkos priemonių ir tokiu atveju tikrai perėtume prie nacionalizavimo. Aš manau, kad tai yra raudona linija ir jos peržengti negalime. Tad aš pritariu, kad galime patobulinti dabartinės maržas, bet nereikia jokių papildomų priemonių, kurios privestų prie bžūp nacionalizavimo, tai jau yra raudonoji linija ir tam nepritartume. Pane Agujera. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti kalbėtojas, gal jūs galėtumėte šiek tiek plačiau pakomentuoti. Kalbėjote apie teigiamus lankstumo aspektus. Gal jūs galėtumėte tiksliau įvardyti, apie ką konkrečiai kalbate? Aš nežinau, ar jūsų vertinimas yra neigiamas ar teigiamas, kai kalbame apie bžūp tikslų laikymasi. Praėjusi reforma numatė tą lankstumą ir pagal jį valstybės narės įgavo galimybę išlaikyti savo apžūp biudžetą, ypač dėl tiesioginių išmokų, lankstumo pagal antrąjį ramstį, bet man atrodo, kad nėra tinkamai siekiama apžūp tikslų. Kitaip tariant, Jūs kalbėjote apie teigiamus aspektus lankstumo, bet nekalbėjote apie skirtumus tarp skirtingų regionų. Dėl to lankstumo tos valstybės narės, kurios turėjo istorinių teisų, išlaikė savo biudžetą, bet nežinau, ar mes apskritai pasiekėme nusistatytų tikslų. Na, dabar mes susidurėme su įvairiomis problemomis ir ne viena iš tų problemų yra jaunų žmonių situacija. Auditorių teismas nurodė, kad bžų politika nepasiekia savo tikslų jaunų ūkininkų srityje, tad aš norėčiau jūsų paprašyti konkrečiau pakalbėti apie bžų lankstumą ir to poveikį jauniems ūkininkams. Ar iš tiesų yra pasiekiama gerų rezultatų? Man atrodo, kad tie rezultatai nėra geri, nes būtent jaunų ūkininkų situacija kelia didžiulį nerimą. Dėkoju. Aš tai, kas labai įdomu. Mes klausomės pačių įvairiausių pristatymų ir matome pačius įvairiausius skirtumus. Toliau bus pristatomas auditorių rūmų pranešimas ir man atrodo, kad auditorių rūmai kitaip įvertins lankstumą. Aš nenoriu užbėgti už akių tam pristatymui, bet man atrodo, kad kuo daugiau lankstumo yra valstybėse narėse, tuo sudėtingiau tampa ne tik auditorių rūmams, bet ir parlamentui vykdyti savo veiklą ir nustatyti, ar tie fondai iš ties yra panaudojami tikslingai ir efektyviai. Ar tikrai mes pasiekėme tų pagrindinių bžūp tikslų. valstybėse narėse nėra konkrečių apibrieščių. Dažnai mes labai daug pastangų skiriame tam, kad išsiaiškintume ir pasiekti tie tikslai, tad daug finansų yra išleidžiama, nors mes negauname jokios aiškios informacijos, po to nežinome, ar iš tikrųjų tie mokesčių mokėtojų pinigai sukūrė europinę vertę. Aš matau čia didžiulį pavojų. Norėčiau pasikalbėti su jaunais ūkininkais apie visą tai, nes kaip jau girdėjome, būtent jie pralaimė, kai yra numatomas lankstumas. Dėkoju. Iš komisijos panas Kuturi. Dėkoju, pirmininkė. Norėjau atsakyti į vieną iš užduotų klausimų dėl smulkių ūkininkų ir to, ką komisija ketina nuveikti. Tiesą sakant, nelengva yra daryti daugiau, negu paskutinė reforma leidžia daryti. Kai kalbame apie smulkius ūkininkus, tai valstybės narės gavo galimybę iki 30 procentų nacionalinių vokų perskirstyti jos pasisakė už tokį perskirstimą, kad e, būtų daugiau skiriamos smulkiems ūkiams. Tačiau mes matome, kad tai kelios valstybės narės pasinaudojo tokią suteiktą galimybę. Nekalbu jau apie kitas priemonės pagal tiesioginių išmokų sistemą. Ten irgi yra numatytos galimybės valstybėms nariams užtikrinti konvergenciją ar bent dalinio konvergenciją, kuri bent iš dalies išspręstų smulkių ūkininkų problemas. Tai priemonės egzistuoja. Klausimas yra štai koks, ar valstybės narės pasinaudojo tuo lankstumu, ar teisingai juo pasinaudojo tam, kad būtų na, pasiekti tikslai, ypač kai kalbame apie smulkius ūkininkus. Dėkoju. Taigi dabar suteiksiu žodį Jums. Jūs girdėjote daug pastabų, daug klausimų. Žinoma, ūkininkavimas Europoje yra labai skirtingas, yra smulkių ir didelių ūkių, jie susiduria su skirtingomis problemomis, tradicijos nėra vienodos, kartais kyla valdymo problemų, daug sunkumų kyla kalnuotose vietovėse, tad mums reikia diversifikuoto požiūrio. Kai kuriuose sritise yra žiūrima tik į gamybą. Tai aišku, veikia ir kitas sritis. Kila klausimas, kaip išlaikyti tą sąžiningą konkurenciją. Žemės ūkio direktoratas be abejo turi nagrinėti ir konkurencijos aspektus, gamybos aspektus tai turi poveikį ir išmokoms valstybėse narėse. Mes ir toliau dirbsime šią e, kryptimį, turime žinoti, kas komisija yra priimtina. Reikia pagalvoti, koks biudžetas bus skiriamas valstybėms norėms, kaip tai skirsis. Darbo vietos, dar vienas svarbus aspektas. Tai buvo vienas iš klausimų. Taigi, Kaipgi mums garantuoti, kad būtų užtikrinamos tos teisingos sąlygos? Na, dar šiek tiek laiko jums, galbūt 10 minučių maksimum. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėm parlamentarai. Galėčiau aš pradėti, aptardamas kai kurios klausimus. Visų pirma, dėkuoju už labai gerus klausimus ir komentarus. Lankstumas, man atrodo, yra viena iš BŽUP problemų, kuriai tokio pobūdžio diskusijos yra reikalingos. Klausydamas jūsų klausimų ir komentarų dažnai girdėjau susirūpinimą dėl lankstumo įtakos konkurencijai. Ir Buvo kalbama apie tai, ar bus įmanoma praktiškai įgyvendinti daugelį bižau patikslų. Man atrodo, kiek aš suprantu, viešoji politika prasideda nuo visuomenės problemų, kurios turi būti sprendžiamos, socialinių problemų. Tol, kol mes kalbam apie BŽUP tikslus bendrai, bendroj diskusijoj, kam apie tvarią maisto gamybą, tvarų gamtos išteklių valdymą, sanglodą, kaimo teritorijų gyvybingumą. Tai yra labai lengva apie viską iš karto kalbėti. Bet jeigu tik pradedam leistis į smulkmenas, į detalesnės specifiką kiekvienos e, sudėtingos problemos, tai suprantam, kad jų išspręsti netaip jau lengva, net neįmanoma kartais sutvarkyti ir reikia, reikia nemažai uh, dėrybų nusileisti daug kur reikia. Pavyzdžiui, kalbama apie konkurencijos iškraipimą ir e, susietasis išmokas. Kad susietos išmokos būtų taikomos, turi būti speciali priežastis. Reikia spręsti, pavyzdžiui, kažkokias struktūrinės problemas susijusios su konkrečiu vienu ar kitu gamybos sektoriumi. Jeigu taip e, išmoka yra naudojama, tai problema bus sprendžiama. Bet galima pažiūrėti viską iš kitos perspektyvos. E, kalbėdami apie struktūrinių problemų, tokių esminių problemų sprendimą, kartais galima pasitelkti dvi skirtingas e, priemonės Pažiūrėkime į dvi valstybės, kaiminės valstybės, jų gamybos sąlygos yra tokios pat, bet tiesioginės išmokos yra mokamos visai skirtingais režimais. Ir tada susidaro ir konkurencijos iškraipimas. Ūkininkai turėtų gauti tokias pat išmokas pagal tam tikrus kriterijus, bet dėl lankstumo priemonių skirtingo taikymo tose dviejose kaiminėse valstybėse narėse rezultatas yra kitoks. Tai yra neišvengiama, jeigu norėsime išlaikyti uh, tikslingumo lygį. O paskui mes turėsim sugrįžti vėl prie tikslų. Jeigu norime išlaikyti tokius tikslus, tokį tikslingumą, kad išspręstume visokiausias nacional, e, nacionalinės, socialinės, demogra, demografinės sistemas, uh, E, mes e, galėsim dalį tik tai finansinės naštos apsimti. Ir neišvengiamai susidursim su tokiom problemom, kurios reikš nesažiningumą. Anksčiau taip yra buvę ir ateitie taip pat bus. Pažiūrėkime dar nuo 1992 metų istorinių nuostolių reikėjo kompensuoti tiesioginėmis išmokomis. Ir dabar mes žvelgiame į ateitį ir galvojame, kam tos tiesioginės išmokos galėtų būti panaudotas. Ir vėlgi panašu, kad reikės uh, apsispręsti, ar galvoti apie praeitį, ar galvoti apie ateitį. Visą tai būtų galima vardinti kaip kompleksiškumas, bet e, tokių dalykų neišvengsime ir apie tai reikėtų kalbėtis labai aktyviai, detaliai, kad galėtumėm e, pasverti vienas problemas lyginant su kitomis ir žiūrėti, kas gali būti priimtina, kas ne. E, viešosios politikos pobūdis reikalauja, kad sprendimai būtų priimami pasvėrus pliusus ir minusus. Ir viską turime daryti vadovaujamėsi kažkokiais aiškiais kriterijais. Ta pati galime pasakyti apie fondų didėjantį kompleksiškumą. Čia viskas siejama su tikslais. Daug kas prašėte, kad pateiktumėm skaičius ir kokybiškai įvertintume uh, E, e, to lankstumo poveikį jauniems ūkininkams, pavyzdžiui. Dėja, mūsų studija yra ribota ir mes e, labai e, nedaug ką galėjome kiekybiškai pasverti, tik tai kokybinę analizę visur atlikome. Tačiau aš manau, kad galima būtų viską e, įvertinti ir kiekybinės analizės požiūrių, kiekybės požiūrių. Aš tiek pradėjau, aš manau, kad įdą gali pratesti. Taip. Well, in, in, in, in, in essence, uh... Iš esmės. Sorry. Uh, the microphone is on. Yeah. Iš esmės, būtų galima sakyti, kad lankstumas leidžia išspręsti daugybę įvairiausių problemų susijusių su ūkininkavimo struktūrų sąlygomis, oro klimato sąlygomis, ūkininkavimo struktūromis ES, nes lankstumas leidžia apimti platų diapazoną, plačią įvairovę. Bet viskas priklauso nuo to, ar iš tiesų norima tokias problemas spręsti ES lygmenių labai sudėtinga. Labai sudėtinga būtų galbūt net neįmanoma išspręsti Slovenijos, Niderlandų, Suomijos ir Ispanijos problemas ES lygių. Todėl ir kalbame apie lankstumo priemonės kaip pažangės. Tai yra geras sprendimas. Manau, kad tokiu būdu mes galime sureaguoti į skirtingas sąlygas valstybėse narėse ir manau, kad daugiau ES lygmenių nebūtų galima nuveikti. Aišku, galime sukurti aplinkybės, kai ūkininkai bus traktuojami skirtingai. Jaunieji ūkininkai turės galimybių gauti subsidijas ir galės investuoti į modernėjimą ūkio e, arba vienas ar kitas valstybės regionas galės gauti pinigų kitiems tikslams, tuo tarpu kai kiti negalės. Bet supraskime, kad įtikinti ūkininkus nėra lengva, į, į, į, paaiškinti jiems, kodėl ūkininkas Estijoje negali gauti to, ką gauna ūkininkas Niderlanduose. Bet viskas priklauso iš esmės nuo to, kaip valstybės narės įgyvendina BŽUP priemonės. Sprendimų e, prieimimas yra pergeriamas iš ES lygmens į valstybių narių lygmenį ir valstybės narės turi pačios nuspręsti, kaip įgyvendins atitinkamas BŽUP priemonės Skirtumų visuomet bus, nes sąlygos valstybėse narėse skiriasi. Taip pat buvo iškeltas klausimas apie du galimus scenarius. Sakėte, kad e, šiuo metu išlaikyti status quo nebūtų paprasta. E, lankstumas tiesioginiams išmokoms kaimo e, plėtros priemonėms e, nėra suteiktas ir tai nuvilia, gali kilti klausimas, jeigu norime keisti lankstumo mastą, pavyzdžiui, bendrosios rinkos organizavimo priemonėms, kur pradėti, nuo ko pradėti, kaip lankščias priemonės gali būti pritaikytas bendram rinkos organizavimui. Gal tokios diskusijos primena diskusijas apie Brexit, bet e, mes turėtumėm bandyti išsiaiškinti, kuo skiriasi nacionalinė žemės ūkio rinka ir bendroji žemės ūkio rinka. Tokių diskusijų nevyksta ir kalbama apie vieną bendrą rinką. Kita vertus, kai kalbame apie kaimo plėtros priemonės ir tiesioginės išmokas, turėtumėm išsiaiškinti, kad, kad kaip būtų, jeigu mes viską darytumėm vienodai, vienodų principų visoje Europos Sąjungoje. Koks būtų rezultatas? Ar būtų įmanoma apskritai tą padaryti? Todėl mes ir padarėm išvadą, kad e, dabartinės lankstumo priemonės modeliai turbūt dabar yra geriausias variantas, geriausias iš trijų egzistuojančių. Tomas, ar dar nori perimti? Dar lieka keletas klausimų dėl skaidrumo stokos ir kompleksiškumo, sudėtingumo. Tai buvo sakoma kaip e, labai rimta problema ir jūs esate teisūs e, taip kalbėdami. Pažiūrėkime į e, reglamentus dėl lankstumo. Jie yra suprantami, daugiau ar mažiau. Bet jeigu Nueisit į Europos laukus ir pasikalbėsit su atskirais ūkininkais. Ir bandysite su jais įvertinti, kiek lankstumo priemonės atnešė naudos jiems, pažiūrėjau, jauniems ūkininkams, arba aplinkos apsaugai, arba ekologinių problemų sprendimui. Tai suprasite, kad kompleksiškumas, sudėtingumas yra labai rimta problema. Ir įvertinti poveikį nėra taip jau paprasta būtent dėl to kompleksiškumo. Mes e, e, turėtumėm nepamiršti apie jį ir pažiūrėti į realius faktus, realią padėtį. Ačiū. Aš manau, kad visi gavome atsakymus iš ekspertų. Bent jau aš girdėjau, ką norėjau. Ir man atrodo, kad ši diskusija buvo tikrai turtinga, turininga dėl ankstumo aspektų. Labai ačiū. Ir e, labai malonu, kad mes galėjome su jumis susitikti. Dėkoju už taip įdomiai atliktą studiją. Ir e, tikiuosi, kad mes gausime visą informaciją raštu. Ir mes dabar einam prie kito darbos varkės klausimo. Dar prieš tai aš norėčiau pasveikinti mūsų svečius salėje. Lenos Meyer, svečiai iš Brandenburgo. Tikiuosi, kad jums įdomu lankytis čia mūsų komiteto posėdėje ir parlamente bendrai. Na, dabar jau einam prie kito klausimo. bus teikiama audito rūmo ataskaita, specialioji ataskaita. E, audito rūmų narys Januš Vojčiachovski, kuris yra buvęs e, mūsų komiteto vicepirmininkas, pristatys e, šią ataskaitą. Sveikinu Jūs atėjus į mūsų komitetą su kita kepure, kitose pareigose. Aš pasakysiu šitą, ką Jūs jau turbūt esat girdėję. Mums labai įdomu E, iš žemės ūkio perspektyvos, iš žemdirbių perspektyvos, kalbant apie paramą, e, žinoti, kad iš tiesų yra pasiekiamas tikslas teikiant finansinę paramą. Mes žinome, kad bendroji žemės ūkio problema turi nemažai problemų. Ir e, ypač tos problemos yra aktualios mažiems ūkiams ir jaunimui. Ir dabar kyla klausimas, kaipgi jaunieji ūkininkai galėtų uh, susilaukti tikslingesnės paramos, kaip mes galėtumėm pagerinti padėtį jaunimui žemės ūkija. Aš labai ilgai nekalbėsiu. Iškart suteiksiu žodį svečiu iš auditorumų. Prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū Česlavai, ačiū kolegos už kvietimą, už galimybę pristatyti jums audito rūmų ataskaitą Tai trečia mano ataskaita dirbant auditorumuose, mm, už kurią kaip narys buvau atsakingas. Pirma, tai yra žemės ūkio srityje. Labai ačiū už tai, kad prieimėt mano pasiūlymą pristatyti šią ataskaitą. Man atrodo tikrai įdomu mm, aptarti šią ataskaitą Europos parlamente, ypač Žemės ūkio komitete, kadangi uh, Tai aktualu, galvojant apie žūp ateities būsimas diskusijas. Ir man tikrai džiugu būti vėl čia po kiek daugiau nei metų, kuomet buvau paskirtas į audito rūmų narius. Taigi, ponios ir ponai, mes atlikome auditą ES paramos jauniems ūkininkams. Mūsų ataskaitos pavadinimas išryškina ir problemą, tai yra, kad ES parama jauniems ūkininkams turėtų būti labiau m, tiksliškai orientuota į kartų atsinaujinimo efektyvų skatinimą. Ir kas būtų įdomus tokios išvados įžangoje mūsų ataskaitos mes pateikėme, mano nuomonė, labai svarbią informaciją. Tai yra, kad mm, per pasarą dešimtmetį ūkininkų skaičius sumažėjo. Ūkininkų skaičius ES nuo 2005 iki 2013 metų, nepilnas dešimtmetis, beveik dešimtmetis, uh, per tą beveik dešimtmetį sumažėjo nuo 4,5 milijono iki 10,7 milijonų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad beveik 4 milijonai uh, ūkių ūkininkų sumažėjo kasmet, kiek koks tai yra skaičius. 30 tūkstančių 000 per mėnesį. Virš tūkstančio ūkių per dieną mes prarandame ES. Man atrodo, tai nepaprastai svarbus politinis iššūkis. Aišku, tai ne mums auditoriams iššūkis, tačiau iššūkis tai yra politinės prasmės, kadangi reikia vertinti situaciją ir ieškoti sprendimų ateičiai. Mm, šis vaizdas rodo, jog ūkininkų skaičius mažėja atitinkamosi amžiaus grupėse, kiekvienoje amžiaus grupėje ūkininkų skaičius mažėja, tai ir tarp jaunų ūkininkų taip pat. Mm, tuo pat metu 2005 13 metų laikotarpiu 3, nuo 3,3 e, milijono iki 2,3 milijono jaunų ūkininkų skaičius sumažėjo. Galbūt aš e, visų pirma parodysiu iš tai šią skaidrę, kur mes aiškiai matome problemą. Viduryje raudona linija rodo Mm, kiek jaunų ūkininkų, e, jauni ūkininkai statistiškai tai mm, iki 3. Iki 44 metų amžiaus pagal statistiką tai yra jauni ūkininkai visuomeniai bendrai mm, yra apie, e, apie 40 procentų gyventojų skaičiaus yra tokia amžiaus grupė aukščio mes matom tą mėlyną liniją, tai yra koks yra užimtumo lygis toje amžiaus grupėje, apie 50 procentų, žemės ūkija apie 20 procentų. 20 procentų ūkininkų uh, ES yra iki 44 metų amžiaus. 80 procentų ūkininkų yra vyresni nei 44 metų. Grįžtu prie ankstesnės skaidrės. Štai matome e, kreivę, kuri rodo, kiek yra ūkininkų, koks yra skaičius. Te žemiau matote e, nuo 3,3 iki 2,3 sumažėjimas. Raudona linija rodo vidutinį e, ūkio dydį ka, jaunų ūkininkų rankose, aišku, tas, tie ūkiai šiek tiek padidėjo, buvo vidutiniškai 12 hektarų, atsiprašau, ne, ne, daugiau nei 20, buvo gal aš, nuo 18 iki 24 maždaug išaugo ūkio dydis. Apačioje lentelėje po skaidrė matome duomenis, e, kiek plotų e, turėjo jauni ūkininkai 2005 metais. Penkiasdešimt septyni kablelis septyni, du tūkstančiai tryliktais penkiasdešimt vienas kablelis devyni. Toliau, įdomus priedas prie mūsų ataskaitos. Berots antras priedas prie mūsų ataskaitos. Štai čia tikrai įdomus duomenis, nes mes matome, kokia yra situacija, e, specifinė situacija kiekvienoje valstybėje narėje. Štai Jeigu žiūrėtumėm į jauniausių ūkininkų kategoriją, tai yra iki 35 metų, tai yra e, kairėje lentelės pusėje tie skaičiai, tik dvi yra valstybės narės, kuriuose e, labai jaunų ūkininkų skaičius viršyje 10 procentų, tai yra Austrija ir Lenkija. Toliau kitoje lentelės pusėje yra vyriausi ūkininkai nuo 65 ir vyresni. Tai yra dešinėje pusėje tie stulpeliai lentelės. Matome tik tai trys yra valstybės narės, kuriuose um, tokių vyresnių ūkininkų skaičius yra mažiau nei 10 procentų. Tai yra um, Vokietija, Austrija ir Lenkija. Tai yra valstybės, kur ūkininkų vyresnių nei 65 metų skaičius yra tiesa viena valstybė, kur tokių ūkininkų yra daugiau kaip 50 procentų, tai yra Portugalija. Iš tikrųjų, skirtingose valstybėse narėse šiuo atveju situacija labai skiriasi. Žaliai mes pažymėjome tas valstybės narės, kuriuose e, stebime kartų atsinaujinimą Pavyzdžiui, kur jaunų ūkininkų skaičius padidėjo, sakykime, Bulgarijoje. Abiejose grupėse tai yra ūkininkų iki 35 ir ūkininkų nuo 35 iki 44 metų amžiaus, taip pat ir Vokietija, Prancūzija, šiek tiek padidėjimas 35 metų grupėje Lietuvoje, Maltoje, Slovakijoje, Slovenijoje, abiejose amžiaus grupėse. Dešinėje pusėje kur vyresni ūkininkai, mes pažymėjome žaliai valstybės narės, kur e, vyriausių ūkininkų virš 65 metų amžiaus e, procentas mažėja. Bulgarija, Estija, Prancūzija, Italija, Lietuva, mm, Austrija, Lenkija, Rumunija, Slovenija, Slovakija. Tačiau daugelį e, valstybių narių mes nematome kartų atsinaujinimo dėje. Tiesiog tik tai um, kartų struktūra prastėja Mūsų ataskaitos pagrindinės išvados ir rekomendacijos. So sorry, that is, yes. First, uh... Atsiprašau, taip dar uh, norėjau paminėti, kokie buvo audito klausimai keliami mums atliekant auditą. Uh, E, klausimas buvo toks, ar ES parama jauniems ūkininkams yra tinkamai pritaikyta, kad padėtų efektyviai kartoms atsinaujinti. Atsakymas, kaip jūs jau ir matėte, iš, iš tos lentelės ir iš tų kreivių mm, yra štai toks. Mes atlikome auditą valstybėse narėse, Prancūzijoje, pavyzdžiui, Pays de la Loire ir Midi Piranė regionuose, Ispanijoje, Andalūzijos regione, Lenkijoje, Varminsko Marzurski ir Donino Šlanski ir Italijoje Emilija Romana ir Pūlyje regionuose. Pagrindinės mūsų audito išvados. Pirma išvada yra, kad es paramos tikslai nėra gerai apibriežti. Taip pat neaiškus yra kokie, kokiu, neaišku yra, kokie yra rezultatai, kokių tikimasi ir kokio poveikio yra tikimasi. Taigi mūsų rekomendacija būtų geriau apibriežti, ką reikia remti ir kokie turėtų būti numatomi Europos pagalbos rezultatai. Kita išvada yra ta, kad nebuvo pakankamai išanalizuoti, kokie yra tikrieji jaunųjų ūkininkų poreikiai ir atitinkamai um, dėl tos priežasties uh, suteiktos pagalbos forma, suma, pasirinktas laikas tik iš dalies atliepia jaunų ūkininkų poreikius. Tai mes rekomenduotumėm um, sustiprinti uh, tą paramos logiką, visą koncepciją, visų pirma, tinkamų poreikių įvertinimo ir išmaniųjų tikslų apibrėžimų. Mūsų pagrindinės išvados yra ES parama nėra pakankamai pakankamai gerai, tiksliškai orientuota ir mes rekomenduojame pagerinti priemonių mm, tikslingumą, nu, nukreipimą mm, tinkamai tam, kad būtų galima realiai paskatinti jaunus ūkininkus išlikti e, žemės ūkiją. Ir pagrind... toliau mes sakome, kad yra mažai mm, įrodymų, kad es parama padėjo jauniems ūkininkams įsikurti ar pagerino kartų atsinaujinimą. Todėl mes rekomenduojame pagerinti visą monitoringo ir vertinimo sistemą tam, kad būtų galima surinkti tinkamai duomenys, kurie būtų aktualūs politikos rezultatų įvertinimui. Gerbėjami parlamentarai, panas ir ponai, mūsų auditas rodo, kad tikrai yra labai rimtų problemų jauniems ūkininkams, bet ne vien tik tai jauniems ūkininkams turiu pasakyti. Mm, tikrai bendros žemės ūkio politikos efektyvumas yra reali problema visi visiems. Aš labai tikiuosi, kad Į tai bus atsižvelgta ir bus surinktos labai svarbios diskusijos galvojant apie bendros žemės ūkio politikos ateitį. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas išanalizuos šį klausimą. Gerbiamas pirmininkė, ponės ir ponai, dėkuoju Jums uždėmesi. Dar norėčiau Jūs informuoti, kad kairėje mane sėdi Lorenzo Ferelį, kuris yra šio audito grupės atsakingas pareigūnas. Ir Katažina Rapetska yra mano kabineto atašė audito rūmose ir jie abu yra irgi pasirengę atsakyti į jūsų klausimus. Aš irgi taip pat esu pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū. Dabar turime galimybę pateikti klausimų. Ponai Januš ir jo bendradarbiams galime teikti klausimą viską, ką norim. Nelgiau kaip klausimas, e, klausimas gali tuš kaip minutė ar dvi minutės. Koski, jūs esate un antiguo conocido de la casa. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai džiugu buvo išgirsti šį pranešimą, bet šiek tiek nustebino tai, ką sakėte. Aš sutinku, kad nacionalinis svertas yra labai svarbus. Tačiau mums reikia pasižiūrėti į konkrečią situaciją. Mano šalyje 3 procentai yra jaunesni negu 25 metų. O dabar skaičius išaugo iki 4,5 procentų. Tai Ispanijos situacija yra neprasta, bet aišku, ji galėtų būti dar geresnė. Ispanija taryboje nuolat pabrėžia, kad svarbu būtų pasinaudoti omnibus reglamentu tam, kad išspręstume tai, kas neveikia. Aišku, negalima lyginti pirmojo ir antrojo ramščio, jie yra nesulyginami. Bet jūs dabar kritikuojate Andalūziją dėl kelių aspektų. Dėl to ilgo laikotarpio, kurio prireikia byloms išspręsti nuo 2014 iki 2020, dabar laikotarpis ar situacija tokia pat prasta kaip nuo 2007 iki 2013. Prireikia šešių mėnesių, kad būtų peržiūrimos ataskaitos, o Andalūzijoje 17 mėnesių prireikia iki 2013 metų laikotarpėje. Tai ar norite pasakyti, kad ir dabartiniu laikotarpiu ta situacija tokia pat prasta iki 2017 metų? Andalūzija taip pat 2015-2016 išleido e, visas e, lėšas ir dabar nebeturi išteklių ginčiams spręsti. Tai galbūt mes galėtume pasinaudoti e, tomis lėšomis, kad galėtume spręsti su jaunais ūkininkais susijusias problemas. Aš manau, labai svarbu yra išlaikyti tokią paramą, kadangi ji yra naudinga ir tikrai būtina. Dėkoju. Panas Kaputo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjui. Dėkoju jūsų darbuotojams. Aš manau, kad pranešimas tikrai labai naudingas. Buvo kalbama apie jaunųjų ūkininkų schemos įgyvendinimą. Audito rūmo ataskaita tikrai parodo, kad kartais trūksta aiškių apibrieščių, kartais nėra pasiekiami nusistatyti tikslai, nepataikoma į tą taikinį. Bet mums labai svarbu skatinti kartų atsinaujinimą. Todėl reikėtų kur kas labiau susitelkti. Išmokos jauniems ūkininkams. Labai gaila, kad trūksta koordinacijos tarp pirmojo ir antrojo ramščio ir nacionalinių priemonių. Stebėsenos klausimas irgi yra labai svarbus, tai kelia labai daug problemų. Turime rodiklius, bet svarbu, kad rodikliai būtų naudingi, kad jie būtų tinkamai sukoncentruoti. Tai man kyla klausimų, kaip yra naudojamasi tais rodikliais. O dabar kalbant apie konkrečią paklausą, apie tikslus, apie kartų atsinaujinimą sektoriuje. Visam tam yra būtinos priemonės, kad būtų atrenkami tikrai sutelkti projektai, kad būtų atsižvelgiama ir verslo planus. Aš esu tikras, kad mes galėsime visą tai išsameu panagrinėti ateityje. Pamenu, kad Žemės ūkio komitetas buvo užsakęs tyrimą, kurį irgi greitai aptarsime parlamente. Tai bus dar viena proga susitikti su audito rūmais ir aptarti visas tas idėjas bei pasižiūrėti, kaip galėtume pasiremti tą kitą ataskaitą. Dėkoju. Dėkoju ponui Kaputo. Dabar ponas Pozon. Oui, merci, président. Alors, je crois que si vous... Ačiū pirmininkė. Jeigu norite um, ūkininkų kartu atsinaujinimo, tai pirma priemonė būtų visų pirma sustabdyti tą politiką, pažiūrėjau, 14 milijonų ūkininkų 2005 metais buvo, dabar um, sumažėjo bent keliais milijonais tų ūkininkų, bet tai reikia nutraukti tą politiką, kuri dabar yra taikoma ir reikia paskatinti ūkininkus, žmonės imtis ūkininkavimo, nors aišku, tai yra sunkus o, darbas ir tos pajamos nedidelės ir o, skolos legia ir sunku tos šeimos ūkių išla, ūkius išlaikyti, perimti. Aš pats kaip ūkininkas galiu aiškiai pasakyti, kad, pažiūrėjau, neturiu kas perims mano ūkį. Uh, Visi sako, nenorim skolų, norim tik e, kainų, norim. Tai Ir mano regionas, pavyzdžiui, nuo to laiko, kai aš esu išrinktas 2000, nuo 2004 metų, situacija nieks nepasikeitė, vis dar yra problemos su visuomenės, um, visomis paslaug, visuomenėmis paslaugomis, tai tinklo nėra, nieko nėra. Ir ūkininkam tikrai labai sunku yra kurtis ten, jie negauna jokių valstybinių paslaugų. Tai aš manau, visų pirma, prieš primetant ūkininkams priemonės, reikia išklausyti jų jų nuomonės. Ir trūksta to koordinavimo tarp valstybių narių ir ES. Ir aš bijau, kad iš realiai nieko nesugebėsime mes padarys, padaryti ir dėl tų ūkininkų ir man atrodo, aišku, šios ataskaitos tikslas gal nebuvo toks, bet ką mes galime pasiekti per turimas priemonės. Dank äh, für diesen Bericht, der nicht nur äh, sachdienlich ist, sondern. Labai ačiū. Dėkoju už šią ataskaitą, daug įdomių faktų buvo pateikta. Tikrai daug kas kelia nerimą. Aš manau, kad turime pasipriešinti tokiai tendencijai. Norėčiau pabrėžti kelis aspektus. Pagal paramą yra numatytas amžiaus ribojimas ir aš nemanau, kad tai padeda žmonėms įsikurti. Tarkime, man 45 metai ir aš noriu įkurti ūkį. Aš turėčiau turėti galimybę gauti paramą. Antroji problema. Ji yra susijusi su ūkiais, kuriems reikia pagalbos iš šalies. Tai ne vien tik tai tos situacijos, kurios apima šeimos narius. nes e, kartais būna taip, kad ūkiai tiesiog nebegali veikti, nes jiems trūksta tų pajėgų. Jeigu iš anksto mes numatytume tokias situacijas, e, galėtume išsaugoti tos ūkius, galbūt kažkokie kiti žmonės tos ūkius norėtų perimti. Reikia išspręsti tas sąlygas, pagal kurias kažkas perleistų ūkio, kažkas perimtų. Yra ir daugybė kitų problemų. Dėkuoju. Ačiū pirmininkai. Visų pirma, norėčiau padėkoti mm, auditorumų nariui už jo ataskaitos pristatymą, štai kad jis atvyko vėl pas mus. Iš tikrųjų, um, uh, kartų atsinaujimo klausimas yra labai aktualus, tai nėra kažkoks menkas, menkos svarbos klausimas ir jūsų rekomendacijos yra tikrai labai tinkamas, kad reikia geriau analizuoti jaunų ūkininkų situaciją ir poreikius, ko joms reikia, kad jie galėtų įsikurti. Ir ypač, manau, reikia kokį kokybinio įvertinimo, jeigu mes norime tinkamą padaryti pasirinkimą, sprendžiant dėl politikos ateities. Pavyzdžiui, kas, kas yra svarbu ūkininkams įsikūrent pirmo, per pirmosius kelius metus reikia kokybinio įvertimo, ko jiems reikia, kokios tos pagalbos. Ir, ir tie procentai, aišku, yra labai svarbus, bet. Mm, Ar galima, pavyzdžiui, įvertinti, dėl kokių priežasčių žlunga tie, kurie žlunga? Kokiu, aišku, skaičius, kodėl su, kiek sumažėjo ūkininkų svarbu, bet svarbu ir kodėl jų tiek sumažėjo, kodėl, kokios yra tos priežastys, kurias reikėtų spręsti. Manau, kad tai būtų labai aktualu galvojant apie um, ateities reformą. Pasagniu. Mes e, aną kartą daug kalbėjome apie jaunųjų ūkininkų grupės, kalbėjome, kad komisija privalo imtis kažkokių veiksmų. Man atrodo, kad komisijai primetama nereali užduotis. Komisija kalbėjo apie to išplėsto ploto išmokas jauniesiems ūkininkams, bet Iš tiesų vis tiek tas e, senasis Džekas yra savininkas, o jaunasis Džonis tiesiog jam tarnauja. Taip, iš tikrųjų viskas vyksta. Sudėtinga yra audituoti tokias situacijas. Manau, kad e, mes e, tiesiog netinkamų kelių einame. Ta savoka kartu atsinaujinimas dabar yra nuolat kartojama. Bet visų pirma, tai reikia įvardyti, ar problema iš vis yra. Mano šalyje e, gera rema žemė vis dar yra rema ir nėra jokios krizės. Aš labai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į situaciją Velse. E, jaunas ūkininkas e, pasirašė bendro ūkininkavimo sutartį su žemės savininku. Tai buvo pienininkystės ūkis, tas jaunas žmogus žinojo, ką darė, nusipirko akcijų ir po to kreipėsi į kitus ūkininkus, siūlė tokį patį modelį jis jau įgavo reputaciją, kad žino, ką daro ir tada jau tarsi subrangovus nusisamdė kitus ūkininkus ir tai buvo tikrai įspūdingas modelis. Tas žmogus žino, ką daro ir aš labai norėčiau, kad jis atvyktų į mūsų komitetą ir daugiau apie tai papasakotų. Dėkoju. Pani posel Aguilera. Pane Aguilera. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu ir mūsų ankstesnį vicepirmininką, tikrai malonu Jūs matyti ir kalbėti apie šios svarbius klausimus. Audito rūmų išvados kelia nerimą yra nurodoma, kad tikslai susijęs su jaunais ūkininkais nėra tiksliai vardyjami. Parama nėra tikslinė. Tokie štai argumentai yra dėstomi ir jie verčia mus mąstyti, kad mes kažką praleidome. Numatomos priemonės, tačiau jauni ūkininkai vis tiek negausėja. Čia yra kalbama apie 2 procentų įnašą pagal tiesioginės išmokas jauniesiams ūkininkams. Dabar mums yra nurodoma, kad negalima tokių išlaidų numatyti. Tai neregėta, negirdėta, nežinau, ar dabar kažką turėsime reformuoti, bet tie 2 procentai yra išties svarbus. Aš norėčiau paklausti apie Ispaniją, jau kolegę kalbėjo apie tai, kad Ispanijoje apskritai tarsi viskas neblogai, bet Andalūzijoje situacija yra prasta. 25 procentai tų lėšų patenka į Andaluziją, jūs sakote, kad jos yra valdomos netinkamai, bet galbūt galėtumėte tiksliau įvardyti, kokia yra situacija Ispanijoje ir Andaluzijoje. Kodėl valstybė nesugeba pritraukti tų jaunų žmonių į ūkininkavimo sritį. Nepakankamai žmonių jaunesnių už 44 metus ateina į šį sektorių, tai kodėl neveikia tos priemonės. Dėkoju. Pone Vaičiakovski, man atrodo, kad jūsų pateikta informacija yra labai įdomi. Aš e, turiu ir klausimą, ir pamastymą. Jūs parodėte mums įdomią lentelę, kuri atspindi įvairių valstybių narių situaciją. Ar jūs atsižvelgėte į socialinės apsaugos sistemas tose valstybėse narėse? Tarkime, jūs Austriją patikėte kaip teigiamą pavyzdį. Bet ar pasižiūrėjote į jos socialinės apsaugos sistemą? Uh, nes e, ten ūkininkai e, gali išeiti į pensiją iki 60 metų, o ūkis perina paveldėtojui. Tai skiriasi nuo tų šalių, kur žmonės išeina į pensiją 55-58 metų. Tai gal reikėtų ir tai atspindėti analizę, gal tai padėtų mums apsispręsti, ką reikėtų daryti ateityje. Dabar pirmosios, pirmojo ramščio mokėjimai. turime pagalvoti apie pensiją išėjusius ūkininkus ir lyginti su į pensinį išėjusiais ūkininkais. Gal reikėtų pasižiūrėti į tą situaciją. Dėkoju. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju už pristatymą. Jauno ūkininko apibrieštis. Man reikia logiško paaiškinimo, nes Rumunijos ūkininkai to reikalavo ir aš manau, kad ir kitose valstybėse narėse dėl to kyla problemų mums reikia naujos sąlygos. Reikia kalbėti ne vien tik tai apie amžių. Dabar numatyta, kad tas ūkininkas jau turi aktyviai veikti. Tarkime, 18 metų žmogus investuoja į ūkį, pasiima banko kreditą, dabar jam 25, jam reikia daugiau lėšų ir jis nori gauti finansavimą iš ES, tačiau mes e, tokio finansavimo nesuteikiame. Aš manau, kad tai yra tiesiog logikos spraga ir būtina išspręsti šią problemą. Kitas aspektas. Svarbu, kad jauni žmonės steigtų ūkius, tačiau nemažiau svarbu yra stebėti, kaip yra panaudojami tie pinigai per visą laikotarpį. Tarkime, yra skiriamas finansavimas tam tikrai programai, o po to jis sustoja. Bet mes norime, kad darbo vietos būtų ilgalaikės, kad jos nepradingtų po penkerių ar šešerių metų. Todėl komisija privalo pagalvoti apie tokias sistemas, kurios leistų įsikišti ir leistų tokiems žmonėms toliau tęsti savo veiklą. Nes jeigu tai nebus užtikrinta, tai bus tiesiog prarandami pinigai. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Ačiū ir už pristatymą iš mūsų ankstesnio kolegos, pono Vaičiakovski. Mes daugybę metų dirbome kartu. Dabar išgirdome apie įvairias situacijas, apie valstybių narių aplinkybės. Aš manau, kad nereikia iš naujo išradinėti rato. Kai kurie skundžiasi dėl to, kas vyks jų valstybėse narėse, bet gal reikėtų pasižiūrėti į Austrijos pavyzdį. Jauni ūkininkai moka mažiau socialinio draudimo įmokų. O Vokietijoje tie, kurie būdami 65 metų neperduoda ūkio, negauna pensijos. Tai verčia susimastyti. Vyksta ir technologinė pažanga. Ji taip pat veikia situaciją. Dabar per valandą galima išarti kur kas daugiau hektarų negu anksčiau. Mums Bavarijoje nereikia tiek daug ūkių. Tiesiog svarbu, kad būtų pakankamai tos darbo jėgos. Gal reikėtų daugiau susikoncentruoti į investicijas. tarkime, 50 hektarų ūkis, kur viskas vyksta sklandžiai, kur yra puikus dirbožėmis, Jeigu jį palygintume su 50 hektarų ūkiu, kur dirbožėmis yra prastas, tai tokį ūkį reikės daugiau investuoti. Tai gal mąstykime apie investicijas, o ne tiek apie pagalbą jauniems ūkininkams. Pana Vaidžiakovski darbas yra puikus, jūs gerai padirbėjote, bet e, kyla klausimai, ar mm, iš tiesų reikia skatinti tą kartų atsinaujinimą, ar yra prisidedama prie to, atsakymas yra, kad ne, nepasiekiami tikslai. Dabartinė sistema yra pernelyg ribojanti. Yra kalbama tik tai apie penkerius metus, ne tik tiek yra teikiama parama, bet e, nėra atsižvelgiama į žemės nusavybės sudėtingumą, į žemės perdavimą. Labai daug jaunų ūkininkų negauna tinkamų pajamų ir kai jie jau gali perimti ūkį, dėl įvairių apribojimų negali to padaryti, nes jau per ilgai dirba tame ūkija. Mes pateikėme omnibus reglamento pakeitimus, norėjome, kad būtų atsižvelgiama į šiuos sistemos trūkumus, vylėmės, kad jie bus išspręsti bet galiausiai noriu pasakyti štai, kad nesvarbu, kokia bus parama e, numatyta. Jei ūkininkai negaus gerų kainų už savo gaminius, tai kam iš vis jiems tada eiti į sektorių, kuriame jie nesugebės išlaikyti savo šeimų. Daug kas turi pasikeisti ir liūdna, kad pastarai mėnesį Airijoje mes matome tokią nepalankę situaciją, bet mes e, turime daugiau ūkininkų Airijoje, kurie yra jaunesni nei 35 metų, kur kas daugiau negu 80 metų. Tai bent pasiekimas. Panas Bronis. Ačiū auditorumo atstovui. Iš tikrųjų, manau, kad klausimas svarbus, įdomus ir žinoma, turim daug įvairių minčių, bet reikia ieškoti sprendimų, kurie e, reiškia turėtų kažkokią tai ateitį. Man buvo įdomu užgirsti, kad e, per dešimt metų sumažėjo apie trisdešimt procentų ūkininkų, tame tarpe panašiai ir jaunų ūkininkų, bet e, e, šiek tiek didėjo plotai, bet jūs nepasakėt, e, galbūt turit skaičių, ar bendras plotas dirbamo žemės išliko tas pats ar jisai padidėjo. Bent aš žinau, kad mano valstybėje bendras žemės dirbamos plotas kasmet didėja. Ir mažėjimas ūkininkų, ar tai nereiškia, kad E, rėmimo sistema skatina stambinti ūkius ir tokiu būdu gauti didesnę paramą. Tai iš tikrųjų būtų labai svarbu e, žinoti jūsų nuomonę. Man atrodo, kad dar vienas bent jau, e, reiškia, mano valstybėje jaunų ūkininkų viena iš problemų tai prieimas prie žemės kaip įsigyti žemę, kaip įsinuomoti žemę, tai labai svarbus klausimas. Na ir trečias dalykas, manau labai svarbu sekti, ar nėra fiktyviai forminama, kad gauti didesnę paramą ant jauno ūkio. Juk nebūtinai ūkininkas pats turi dirbti. Jis galbūt e, sunus ar dukra ten sėdi mieste, jo vardu įforminama, samdomi žmonės ir dirba. Va šitas procesas, manau, labai irgi svarbu suvaldyti, ar nėra dėl paprasčiausio formos įforminama. Ačiū. Pan posel Kužmiuk. Dziękuję bardzo. Panas Kuzmik, ačiū. Aš noriu gerbiamam audito rūmų nariui Vaitiekovskijui padėkoti už mums pateiktą medžiagą. Ir aš pastebiu čia, kad egzistuoja tam tikra tendencija, kalbant apie tam tikras kategorijas. Pagal paskutinės teorijas, pagal paskutinius pasibėjimus, jeigu aš teisingai suskaičiavau, 90 tūkstančių mažiau yra ūkių. Ar valstybės narės pačios remia tokius ūkius? Ir kokia yra padėtis atskirose valstybėse narėse? Naujusios valstybės narės gal e, jos atrodo gražiau negu senusios valstybės narės. Tačiau klausimas kyla toks, ar jūs e, įsivaizduojate, žiūrėdami į ateitį, koks bus išmokamos paramos efektyvumas? Kada galėsim pasversti finansinių įmokų rezultatus. Ačiū, ačiū šią ataskaitą. Man atrodo, kad ji labai svarbi. Skaičiai labai daug ką sako. Kodėl jauni ūkininkai apsisprendžia tęsti šeimos tradiciją ir ūkininkauti arba ne? Viską nulėmė jų galimybė išgyventi, e, uždirbti pakankamai pinigų, kad e, jo normali šeima galėtų padoriai gyventi. Žmogus, e, kai sulaukia 65 metų, jau nebenuspręs keisti savo profesijos, bet jaunas žmogus galės pats pasverti, ar nori likti ūkija, ar ieškoti patrauklesnės profesijos jam geriau. Kai kalbame apie BŽUP sėkmę, Ji nepriklausys nuo to, ar ūkininkų bus 12 ar 15 milijonų. Viskas priklausys nuo to, ar tie ūkininkai turės kokybišką gyvenimą, ar mes gausime kokybišką maistą. Ar mes visi žinom, kad Europos ūkiai yra labai maži, su 10-15 hektarų daug pinigų neužsidirbsi, kad padoriai galėtum gyventi. Todėl e, kartais nebūtinai reikia sakyti, kad esam nusivylę ūkininkų skaičiaus mažėjimu Mes turime galvoti apie tai, kaip tie ūkininkai galėtų užsidirbti pakankamai. Aš esu iš Slovenijos, esu buvęs žemės ūkio ministru ir e, mes Slovenijoje siekiamės e, vadinamųjų žaliųjų ekologiškų ūkių. 3000 jaunųjų ūkininkų Slovenijoje naujai pradėjo ūkininkauti, tai yra 5 procentai visų ūkių. Šiandien dar rezultatų negalim išmatuoti, bet ateityje, aš manau, tie rezultatai bus akivaizdus. Ir man atrodo, kad svarbiausia, mes turim padėti jauniems ūkininkams, kad e, jų ūkiai plėstusi, kad jie išgyventų. Ir kitas dalykas, mm, tėvų socialinė padėtis turi būti užtikrinta. Jeigu tėvams nebus suteiktos geros socialinės sąlygos, tai jie nuspręs e, neperimti šeimos ūkio. Manau, kad e, Mes turėtumėm taip pat galvoti apie daramas pensijas e, vyresniam amžiaus ūkininkams, kad jie galėtų perleisti savo ūkius jaunesniems ateityje. Ačiū. Aš manau, kad mes turėtumėm kalbėti ne tik apie jaunus ūkininkus, turim kalbėti apie naujus ūkininkus, kurie gali būti ir vyresni, 45 metų ar panašiai. Nauji ūkininkai yra visuomet svarbus ūkininkavimo sektoriui. Aiškiai pasakykim, kad jauni ar naujieji ūkininkai neperima ūkių tik todėl, kad jie gaus didesnę išmoką už hektarą. Kitos priežasys paprastai nulėmė norą ūkininkauti, bet bendrai mes turim galvoti apie ilgalaikį um, saugumą ūkininkui. Kas yra svarbu jaunam ūkininkui ar naujam ūkininkui? Visų pirma, galimybė turėti pakankamai žemės. Kai kuriuose ES dalyse yra labai rimtų problemų su žemės įsigijimu. Arba labai kaina didelė, arba išsinuomoti jos yra neįmanoma. Kitas dalykas - prieiga prie kapitalo. Ne kiekvienas bankas gali duoti paskolų, nori duoti paskolų jauniems ūkininkams. Ir ūkininkavimas yra labai rizikingas rytis, mes turime bankų suprasti. Taip pat turime pasirūpinti, kad jauni ir nauji ūkininkai pradėję ūkininkauti nenutrauktų tos veiklos, kad jie ir liktų ūkininkais iki gyvenimo galo. Kitaip tariant, turim užtikrinti padarės gyvenimo sąlygas kaimo teritorijose. Koks, kokia prasmė pritraukti naujų jaunų žmonių į kaimus, kuriuose yra, gyvena tik senukai? Mes turėtumėm investuoti bendrai į kaimo teritorijas. Man atrodo, kad pirmajam ramšiui daugiau pinigų skyrus būtų galima išspręsti dalį problemų, bet ne visas, nes ūkininkavimas yra labai sudėtingas rytis. Ačiū pirmininkė. O aš norėčiau paminėti tris dalykus. Ataskaita, kurią šiandien matėme, yra labai svarbi ir visi pateikti faktai labai svarbus. Tai tik patvirtina tai, ką mes savo akimis matom. Visi gyvenantis kaimo kaimuose mato, kad e, jaunimo nebeužtenka. Nepakankamai naujų ūkių. Niekas jų nebesteigia. Antras dalykas - parama jaunimo kooperatyvams ji yra skiriama neatsižvelgiant realius jaunimo poreikius. Paprastai yra stengiamasi prastumti kuo didesnės investicijas, kuo didesnių e, ūkių kūrimą. E, yra iškeltas reikalavimas, kad gautum paramą, reikia parengti konkretų e, ūkininkavimo planą. Ir tada paaiškėja, kad jeigu per daug pinigų bus investuota, visas projektas sužlugs. Kitas dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti, bendro žemės ūkio politika bendrai. Jokių būdų jį neskatina, aš greičiau sakyčiau, kad jį atgraso, e, kad būtų ūkininkaujama. Rinkos dereguliavimas reiškia, kad kainos krenta Ir gaila, bet turiu pasakyti, kad žmonės realios ateities perspektyvas nebemato, nebeįsivaizduoja, kad ūkininkaudamas žmogus galės padoriai gyventi. Jau jį buvo paminėta taip pat galimybė gauti žemės. Į tą būtina atsižvelgti. Labai svarbu išlaikyti kaimo teritorijose pagrindinės paslaugas. Aš kalbu apie sveikatos apsaugą, apie mokyklas apie e, viešasias paslaugas, e, informacijos tarnybas, konsultacinės tarnybas ūkininkams. Visą tai yra pamatiniai dalykai. Aš labai norėčiau pabrėžti šias problemas. Yra nuolat keliamas reikalavimas ar minimas poreikis dažnai yra sakoma, kad e, kai baigsis tas ar tas projektas, tu turėsi tiek ir tiek pinigų, bet tai yra tik tai teorija, realiai žmogui reikia tų pinigų iš karto. Ačiū pirmininkė, ačiū uh, gerbiamam auditoriui už pateiktą statistiką. E, mes dabar, manau, suprantame bendrai, kokios yra žemės ūkio problemos ir jas reikėtų, daugelį jų reikėtų spręsti taip konkrečiau. Žemės ūkio komitetui e, buvo pateikta informacijos apie lankstumą, apie lankščių priemonių taikymą e, žemės ūkio politikoje valstybių narių tarpe. E, jauniems ūkininkams yra taip pat tankom, taikomas lankščios paramos priemonės. Ar yra koks nors ryšys tarp įvairių priemonių, kurios yra taikomos e, e, valstybių narių lygmenių jauniems žmonėms paremti, jaunai kartai paremti. Jūs dabar turit surinkę nemažai duomenų, statistikos. Tas e, kyla ilgai, ilgai jų rūpimas klausimas, ar egzistuoja tam tikra koreliacija tarp skirtingų priemonių. Nes man atrodo, kad bendroji žemės ūkio politika jaunimui turi būti siejama platesnėme kontekste. Ačiū. Kai kalbame apie regionus ar atskiras valstybės, turime žinoti, kad pavyzdžiui Lenkijoje yra išskirti du stambius regionai. Ir e, matom didelį susidomėjimą e, tęsti pradėtą ūkininkavimą, nes kapitalo ypač stambiems ūkiams yra pritraukta pakankamai daug. Bet yra nemažai ūkių, kurių žemės plotas tai siekia 5 hektarus. E, nors vidutinis regiono dydis yra, keturi, e, regioninio nu, ūkio dydis yra 45 hektarai. Aš manau, kad e, tokie dalykai kaip žemės plotai turi didelės įtakos taip pat. Komisijos atstovas iš Agri generalinio direktorato, panas Baskur, dabar norėtų pakomentuoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponė Vaidžiakovski. Aš noriu padėkoti už tai, kad suteikit galimybę pasikeisti nuomonėmis apie šią specialią ataskaitą. Auditorumai parengė ataskaitą apie ES paramą jauniesiems ūkininkams. Europos komisija džiaugiasi, kad toks dokumentas padarytas ir pritarė audito rūmų nuomoniai, kad veiksminga parama jauniems ūkininkams yra gyvybiškai svarbi. E, jeigu norim, kad ūkininkavimo sektorius išliktų tvarus ir konkurencingas ilgalaikėje perspektyvoje kitoms kartoms. Būtent dėl tos priežasties per paskutinę BŽUP reformą labai daug dėmesio buvo skirta jaunimo klausimui, nes norėjome padidinti paramą jauniems ūkininkams Nes anksčiau buvo tik tai numatytos kaimo plėtros politikos priemonės, dabar yra sukurta jaunųjų ūkininkų rėmimo, finansinio rėmimo programa ir tiesioginių išmokų programa, schema. Europos komisija sveikina audito rūmų uh, rekomendacija, kur yra kalbama apie Europos komisijos atsakomybę, bet taip pat e, yra kalbama apie politikos bazę po 2020 metų. Europos komisija norėtų atkreipti dėmesį į keletą klausimų, kuriuos audito rūmai išskyrė ir aš dabar norėčiau juos šiek tiek nušviesti. Visų pirma, noriu pabrėžti, kalbant apie audito mastą ir tikslingumo stoką. Pagalvokime apie pirmąjį ramstį. E, išmokos e, subsidijos jauniems ūkininkams turi būti e, atskiriamos nuo naujųjų ūkininkų, kurie gali būti ir jauni remimo. Mes kalbam pirmiausia šiuo atveju apie jaunus ūkininkus, naujai įsteigusius ūkius, kurie gauna specialią paramą pirmosius penkerius metus specialiems poreikiams patenkinti. Ir uh, suprantam, kad tie penkeri metai yra kritinis laikotarpis, uh, per tą laikotarpį finansiniai poreikiai yra labai dideli ūkija. Aš noriu pabrėžti, kad e, parama jaunųjų ūkininkų pajamoms yra teikiama ne tik tai per jaunųjų ūkininkų išmokas. Ir mes e, turėtumėm suprasti, kad e, ta schema nėra izoliuota, atskirta nuo visų kitų. Tai yra tik tai bazinė, pagrindinė išmoka. Taip pat kalbame apie žalinimą, ekologiškas išmokas. Europos komisija mano, kad 2015-2020 e, metais yra per dabartinį finansinį laikotarpį jaunieji ūkininkai iš viso gaus apie 15 milijardų eurų netiesioginės paramos, taigi šešis kartus daugiau negu buvo numatyta e, auditorumų ir aš manau, kad čia yra skirta e, ir visa tai yra skirta būtent jauniesiems ūkininkams. Kalbant apie kaimo plėtrą, jūsų specialiai ataskaito yra kalbama apie konkrečias priemonės, uh, skirtas jauno ūkininko ūkiui įsteigti ir to steigimo remimui. Bet nepamirškim ir antrojo ramščio. Jauni ūkininkai gali pasinaudoti ir daugybę kitokių paramos priemonėmis. Aš kalbu apie žinių persidalymą, keitimąsi, informacijos suteikimą, ūkio valdymąsi, e, ryšiai su investuotojais ir taip toliau ir taip toliau. Taigi jaunieji ūkininkai gali pasinaudoti labai plačiu antrojo ramščio priemonių diapazonu ir jie, aišku, E, tokiu būdu gali lengviau įeiti į ūkininkavimo bendruomenę. 6,7 milijardai viešųjų išlaidų per dabartinį finansinį laikotarpį yra numatyti skirti specialiam tikslui jaunųjų ūkininkų patekimui į ūkininkavimo sektorių. Tai prilyksta maždaug 180 tūkstančių, tūkstančių jaunųjų ūkininkų. Numatytoji priemonė numato ekonominį išgyvenimą tiems ūkininkams visų pirma. Ir dar yra kalbama apie specialias priemonės. Parama gali būti teikiama e, specialiai kvalifikacijai įsigyti arba verslo plano įgyvendinimui. Taip pat gali būti e, nustatytos tam tikros e, minimalaus ūkio dydžio sąlygos, taigi parama yra gana tikslingai teikiama. Tačiau be to valstybės narės dar gali užtikrinti privalomą atrankos kriterijų pritaikymą, Mes žinome, kad valstybės narės turi jį apibriežti, e, kalbėdamos apie bendrąjį antro ramščio valdymą. Dar vienas dalykas, kurį norėjau pasibėti - koordinavimas ir auditorumų išsakyta kritika apie tai. Sakoma, kad nepakankamai yra koordinuojami pirmas ir antras ramščiai. Čia ir aš norėčiau pasakyti, kad mūsų nuomonė e, yra automatiškai numatytas e, šių dviejų ramščių tarpusavio papildomumas. Ir abiem tais ramščiais yra siekiama skirtingų tikslų. Pirmuoju ramščiu mes siekime papildo, privalomos paramos ir papildoma pajamų parama yra teikiama nelgiau kaip penkeriems metams. Ir ta priemonė papildo specialią priem, paramos priemonę pagal antrąjį ramstį, kuri leidžia laisvanoriškai įsisteigti ir taip paremia naujuosius ūkininkus, e, startuolius dirbančius ūkininkavimo sektoriuje. Ir e, paskui dar yra paliekama daug laisvės valstybėms narėms, jos gali gerai koordinuoti tai, kas yra daroma e, pagal pirmą ir pagal antrą ramstį. Galiausiai aš norėčiau priminti, kad Europos komisija yra pasiryžusi gerinti veiklos planus ir ji nuolat stebės padėti vertindama e, visos ES ūkininkų paramos lygį. Ir baigdamas aš noriu pasakyti, E, agri komiteto nariams, kad BŽUP poveikis e, kartos keitimusi bus įvertintas Europos komisijos specialioje ataskaitoje, kuri bus paskelbta šių metų pabaigoje, 17 metų pabaigoje. E, šioje vertinime bus pasverta visa, visas priemonių paketas, e, kuriuo gali pasinaudoti jauniai ūkininkai iš pirmo ramščio, iš antro ramščio. Nebus kalbama tik tai apie specialią paramą, kuri jau dabar egzistuoja. Aš manau, kad mes vertinimo mastą išplėtėme, norėdami pamatyti, kokį realų poveikį bendro bendroji ES parama pagal bendrą žemės ūkio politiką daro e, jauniesiems ūkininkams patenkantiems į šį ūkininkavimo sektorių naujai. Ačiū. Norėčiau užduoti klausimą. Išmokos už hektarus. Ar čia yra ribos nustatytos jauniems ūkininkams? dėl to, kiek gali jie turėti plotų, koks kapitalas gali būti. Mm, kai kuriais atvejais galbūt um, ūkininkai gali sakyti, kad nori, pažiūrėjau, perimti ūkį, bet galbūt žmona nenori, ar gal neturi jie žmonos, ar panašiai, kad jiems sunku galbūt paskui gyvenimą bus susikurti, socialinį gyvenimą ir taip toliau. Ačiū pirmininkė. Uh, Ehm, turiu galimybę kalbėti gimtąją lenkų kalbą, tai aš ją ir pasinaudosiu. Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems nariams už tai, kad pateikėte e, klausimų ir dalyvavote diskusijoje, išsakėte daug komentarų. Aš labai džiaugiuosi, kad auditorumo ataskaita e, jums e, pasirodė įdomi ir sukėlė tokią E, gerą diskusiją. Artimiausiai ateityje mes e, bendradarbiausime, e, kurdami, tobulindami bendrą žemės ūkio politiką. Pirmiausia, sureaguosiu jūsų komentarus. Aš matau, kad būtent kaip jūs sakote, reikia galvoti apie bendrą žemės ūkio politiką bendrai. English. I can repeat in English, my this, okay? No, it's not. No, no. Continue Polish. The, I'd like to, to, uh, sorry, powtórzę tylko tę główną konkluzję, że, że... Aš uh, pakartosiu pagrindinės mintis. Kalbant apie jaunųjų ūkininkų problemas, turim galvoti apie bendrą ateities perspektyvą, bet, nes tai nulems bendrosios žemės politikos ateitį. Ir čia mes turim labai aiškiai pasakyti, kai kalbame apie BŽP ateitį Supraskime, kad neužtenka planuoti 20 metų į priekį. Mes turim e, galvoti apie tai, kaip žemės ūkis Europoje atrodys po 30 metų ir po 50 metų. Aš kaip auditorumų narys nelengva širdim turiu pasakyti, kad uh, žemės ūkija, žemės ūkio sektorius traukiasi, dinksta tiesiog ir nedžiugina tie dalykai nei kiek. E, mes turime galvoti apie tai, kaip e, žemės ūkis atrodys po 2050 metų, kiek bus ūkių, ar galės jie išgyventi, ar mes uh, sugebėsime išlikti turėdami mažiau ūkių arba ūkių koncentraciją. Greičiausiai reikia sukurti visiškai kitokią politiką, kad e, galėtų išgyventi tas sektorius. Man atrodo, kad viena iš rimčiausių problemų yra ta, kad neturime pakankamai idėjų apie ateitį, nėra aiškios vizijos, dėl to kyla labai rimtų problemų. Ne tik žemės ūkio politikoje taip yra, yra daugelyje politikos ryčių taip. Mes teikiame šią ataskaitą, kur, nenorėdami, kad ji būtų vertinama kaip kritika to, ką jūs darote. Jaunimas turi pasinaudoti tą paramą ir e, mes vis tik suprantame, kad dabar žemės ūkio ir kaimo teritorijų padėtis yra dramatiška, labai sensta gyventojai ir reikia imtis daugybės įvairiausių sričių, įvairių politinių priemonių, kad tas rytis išliktų. Uh, buvo e, pateikta klausimą apie kritiką atskiroms, pavyzdžiui, valstybėms narėms, pavyzdžiui, Ispanijai arba atskiriems regionams. Aš nenoriu, kad mūsų ataskaita būtų vertinama kaip kaltinanti vieną ar kitą regioną ar valstybę. Mes norim apžvelgti bendrą žemės ūkio padėtį. Aš nekalbu apie pavienių ūkių ar pavienių valstybių daromas klaidas. Mes e, norim padaryti išvadas apie bendrą uh, logika, kuri yra grindžiama parama. Čia komiteto diskusijose buvo kalbama nemažai apie pirmą ir antrą ir ramščius. Dabar jau būtų sunku išmatuoti konkrečius rezultatus. Nes yra per daug sunkumų E, aiškiai padarant išvadas iš e, statistikos, pavyzdžiui. Tiesą sakant, labai sunku net yra surinkti bendrąją statistiką. Ir e, kyla toks bendro pobūdžio klausimas, ar reikia rasti aišku atspirties tašką visos ES mastu, ar mes galime sukurti kiekybiškus, aiškiais skaičiais apibrieštus planus ateičiai. Galim kalbėti apie 10 milijardų ar kokias kitokias sumas, bet ar, ar tai yra įmanoma nustatyti? Nes aiškių rodiklių kaip ir trūksta. Mes turime pripažinti, E, ir išsiaiškinti, kokia yra paramos logika. Aš galiu paimti Lenkijos pavyzdį, pavyzdžiui, iš pranešimo. Yra teikiama e, parama jauniems ūkininkams 130 e, hektarų ūkis, pavyzdžiui, gauna nemažą paramą, jie atneša gerų rezultatų ir toks ūkininkas jokių būdų nepasakys prieš. Bet būtų labai sunku apkaltinti valstybę narę, kad jinai nepakankamai remia tokį ūkininką ar panašiai. Mes turime pagalvoti, kokios naudos tas žmogus iš tiesų gali išgauti iš ES bendrosios žemės ūkio politikos. Kokie yra realūs to žmogus poreikiai. Ir nuolat keliamas klausimas apie tai, kokį efektą teikia bendrojo žemės ūkio politika. Mes kaip politikai turim ieškoti aiškiai apibrėžimų. E, turime rasti logiškų sprendimų, kaip e, tokia parama galėtų pagerinti žemės ūkio ir kaimo teritorijas. Daugelis jūsų kartuojate tas pačias problemas, kai kalbame apie, pavyzdžiui, socialinio draudimo sistemą. Turime sutvarkyti tą sritinę ir tai yra skubus klausimas. E, tam tikras padėties pagerinimas taip gali būti užtikrintas. E, kai kurios valstybės narės jau turi geras socialinės apsaugos sistemas, yra sukurti pensijų fondai, pensijų struktūros. E, tokiu būdu galima net išvengti papildomas paramos, jeigu bus sukurta gera socialinės, e, socialinių fondų sistema, socialiniai rezervai. E, jau buvo pasakyta, kad bendro žemės ūkio politika yra labai kompleksinės rytis. Ir e, ją ja, išspręsti vienu būdu, vienu atsakymu negalime. Negalime rasti vieno vaisto visoms lygoms. Tas, kas e, tinka Lenkijai, gal visai netinka kitoms valstybėms narėms. E, vokiečiai vis teigia, kad jų žemės ūkio sektorius yra uh, dominuojamas vyresnių žmonių, seniausias tarsi, o tuo tarpu Portugalijoje yra daugiau jaunų žmonių. Uh, valstybių poreikiai skiriasi ir dėl to ES parama duoda kitokių rezultatų, statistika yra kitokia. Dėl žemės panaudojimo. Pane Hoisling apie tai kalbėjo. Ir keli kiti žmonės. Pirmoji problema ir kurią daugas paminėjo, yra prieiga prie žemės. 60 procentų jaunųjų ūkininkų sakė, kad dirbamo žemės toka yra rimčiausia problema. Kita problema yra paskolų gavimas, kreditavimas. Žemės panaudojimas vis tik išlieka didesnė problema negu kreditai. Aš pats žinau, kaip atrodo reali padėtis Mano valstybė, pavyzdžiui, audito rūmai e, atliko detalų tyrimą ir paaiškėjo, kad e, galimybės gauti dirbamos žemės ūkininkams yra labai ribotos. Bet e, taip pat pačios valstybės narės turi atlikti, įvykdyti reformas, kad turimi žemės plotai visų pirma galėtų patekti į ūkininkų rankas, jeigu tik jų dar yra, kad ūkininkai galėtų dirbti tą žemę, jeigu tik nori. Wiadomość na tej sali, ale także i ze strony komisji bardzo dobrze współpracowali. E, komisija, kaip ir kai kurie kiti esantys šioje salėje, e, pasakė, kad e, turi būti vykdoma kontrolė. Žinau, kad Europos komisija vykdo kontrolę, žiūri, kaip sistema yra gyvendinama. Uh, Ir neatsitiktinai aš parodžiau e, grafiką, kuris pailustravo, kiek yra kur ūkių. Tik 20 procentų eina į ketvirtą kategoriją. Labai trumpai dar klausimas. Jūs jau anksčiau sakėte, ant tribūną įjungti du mikrofonai, labai sunku girdėti. Taigi, mes jau anksčiau girdėjome, kad moterys nenori gyventi ūkiuose arba nenori tekėti už ūkininkų. Yra atliktas AgriEEP tyrimas, kuris rodo, kad nauji ūkiai yra negausus, o moterų naujuose ūkiuose skaičiai yra dar mažesni. Kitaip tariant, nepamirškime moterų ūkio, ūkininkavimo sektoriuje. Bardzo, bardzo dziękuję, pani poseł. Labai ačiū, gerbiamas parlamentarė. Taip. Pirmininkas iškėlė tą klausimą. E, ir žinia, kad yra daug apribojimų moteriams trūkdančių patekti į ūkininkavimą ar gyventi tiesiog ūkiuose. Mes bandėme išsiaiškinti, e, ar nebūtų galima suteikti paramos iš pirmo ramščio, o gal iš antro ramščio. E, ne E, ne, ne, nėra, nėra panaudojamos tos priemonės taip, kaip reikėtų. Tik 7 procentai ūkininkų pasinaudojo galimomis e, paramos priemonėmis e, jauniems ūkiams ir moteriams iš tų dviejų ramščių. Taigi, kaip sakiau, reikia laiko, kad mes pamatytumėm, koks bus efektas. Politinis sprendimas turės būti priimtas. O aš dar kartą noriu visiems padėkoti. Iki šiol audito e, rūmai e, visuomet teikia ataskaitas e, atitinkamiems parlamento komitetams. Ir jeigu mes dar parengsime tokių ataskaitų, tai aš manau, kad aš vėl grįšiu pas jūs ir pristatysiu jums atitinkamai. Šis pranešimas, ši ataskaita tiksliau yra jūsų komiteto kompetencija. Aš taip pat rengiu ataskaitą apie žuvininkystės sektorių, taigi ateisiu ir į žuvininkystės komitetą parlamente. Galiu pasakyti, kad audito rūmai savo veikloje gali didelę dalimi jūs paremti, dirbant parlamentinį darbą ir ypač žemės ūkio sektorių. Taigi labai ačiū. Ačiū audito rūmams. Labai geras priimtas e, sprendimas teikti ataskaitas komitetui. Mes tikrai pasinaudosim jūsų pasiūlymų ir aš tikiuosi, kad mes savo ruoštų taip pat giliau pasidėmėsime jūsų ataskaitomis. Aš žinau, kad ūkininkai bendrai ES paramą vertina palankiai, bet be abejo tuo klausimu mes ateitie galėsime ir turėsime dar daug kartų diskutuoti. Ačiū, dabar pernam prie kito E, punkto, jau šiek tiek vėluodami pagal programą, kaip numatyta. Ačiū, Januš, ačiū. Delahai, pani posel. Toliau. Fru, e, ponė Delahai, e, kuri pateiks savo nuomonę apie alkoholinių gėrimų apibrėžimą, pristatymą rinkai ir ženklinimą. Taip pat galim pasakyti ir apie alkoholinių gėrimų pavadinimų naudojimą, mm, pristatant rinkai ir ženklinant etiketėmis e, maisto produktus. Prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Tekstas, kurį šiandien jums pristatau, yra nuomonė teikiama dėl pranešimo, kurį rengė ponė Pilara Jūzo Envi komitete. Gal palauksiu minutėlę, kol kolegos išeis iš salės. Merci. Euh, donc, il s'agit. Ačiū, taigi eina kalba apie mm, alkoholinių gėrimų apibrėžimą, ženklinimą ir taip toliau. Aš ten toliau pavadinimo neskaitysiu, taigi eina kalba apie geografinės nuorodas, tai yra labai svarbus klausimas, ypač mūsų priekybos politikos srityje ES. Ir mm, tokiu būdu ES gali užtikrinti Mm, apsaugą kokybiškiams produktams mūsų rinkoje ir taip pat padėti jiems įsitvirtinti ir, ir galvojant apie trečių šalių rinką ir galvojant apie ekvivalentiškus produktus. Taigi, um, alkoholiniai gėrimai yra labai svarbis rytis, galvojant apie ES eksportą, tai yra apie 10 milijardų eurų. Tokios būtų mūsų eksporto apimtis, apie milijonas darbo vietų šioje srityje yra sukurta. Taigi tai yra tikrai labai svarbus sektorius, alkoholinių gėrimų gamyba yra labai svarbi ES rinkai. Noriu priminti, kad, aišku, eina kalba apie vartojimo prekes ir eina kalba, aišku, apie E, kultūros, e, Europos kultūros tapatybę ir mūsų žinias, mūsų išmanimą, kuris yra eksportuojamas po visą pasaulį. Ir mums tai yra, aišku, uh, šiuo atveju galimybė peržiūrėti komisijos pasiūlymą dėl pakeitimo atitinkamai priemonės, kuri, buvo, kuri turi būti keičiama pagal Lisabono sutartį. Ir čia komisija iš esmės siekia modernizavimo taikomos priemonės. Ir kita vertus, jis savo suteikia ir naujų prerogatyvų ir realių tokių iš, savo prerogatyvų išplėtimo, todėl dėl to kyla rimtų um, klausimų. Aš jums pateiksiu du pavyzdžius, kurie, man atrodo, akivaizdžiai apie save kalba. Komisija išbraukė trečią priedą, kur yra geografinių nuorodų sąrašas ir vietoj jų pateikia registrą. Atrodo, lyg ir neturėtų kilti problemų mums. Tačiau e, komisija labai neaiškiai apibrėžia, koks bus tas registras ir savo suteikia galės e, keisti jį um, įgyvendinimo aktu. Tai jau pirmas klaustukas. Toliau antras dalykas. Dėl e, geografinių nuorodų vertės vertimo ir e, ypač skirtingų abėcėlių. Čia eitų kalba visų pirma, aišku, apie Azijos valstybės. Čia komisija mm, neleidžia e, geografinių nuorodų versti iš, savo pasilieka teisę sprendimus priimti deleguotais aktais tik tai. Ir aišku, tuomet sistemingai reikės leidimų prašyti. Aš noriu pasakyti, kad nesuprantu, kokia čia yra logika, kodėl jie taip nusprendė. Ar tai yra tikrai supaprastinimas dabartinių taisyklių? Jeigu tai yra supaprastinimas, tai man atrodo nėra pasirinktas geriausias būdas. Nes jeigu nori supaprastinti tekstą, tai nesiekia jo dar labiau komplikuoti, kuomet jį reikia įgyvendinti būtent tame sektorėje, kuris turi jo laikytis. Uh, Ir komisijos pasiūlymas, aš sakyčiau, turėtų apsiriboti tik tai 2008 metų teksto patobulinimu, modernizavimu ir tie modifikavimai turėtų būti tikrai labai riboti, tik tai supaprastinimai, būtent dėl geografinių nuorodų, kas mums yra nepaprastai aktuolus klausimas. Man atrodo, kad būtent dėl tokios logikos aš e, ir teikčiau savo nuomonę ir norėčiau pabrėžti, kad šis klausimas visų pirma yra techninis klausimas. Nenormalu, kad Žemės ūkio komitetas um, yra e, tik tai teikiantis nuomonę Aš norėčiau priminti kolegoms, kad tai eina kalba apie regla... E, e, reglamentą dėl ženklinimo. Tai yra techninis reglamentas. Ir reglamentas dėl sveikatos, dėl vartotojų apsaugos. Uh, yra siektinas dėl pernelyg didelio alkoholio suvartojimo ir aš sakyčiau, kad mes būtent šiuo klausimu turėtumėm teikti atitinkamus pakeitimus, kad būtų galima būtent tai atspindyti tekste, kaip galima m, mm, tiksliau. Aš noriu padėkoti visiems. Oh Norėčiau paskatinti visus pateikti savo nuomonę ir Liepos 14, tai yra penktadienis, yra terminas pateikti pakeitimus. Aš labai tikiuosi, kad glaudžiai ir aiškiai viską išaiškinau ir dabar lauksiu jūsų komentarų. Pan poseł Tarabella, Shadow Reporter. Šešėlinis pranešėjas, panas Tarabella. Madame Delay. Ačiū pirmininkė, ponė Delay mums priminė, kad šis sektorius yra nepaprastai svarbus mūsų um, bendrai vidaus rinkai visai apyvartai, tai yra 8 procentai bendros apyvartos. Ir dėl alkoholinių gėrimų yra uh, pagrindų, taisyklės, tai aišku, visos sukurtos, pagrindiniai teisės aktai. Ir um, aš tikrai džiaugiuosi, kad 43 straipsnio antra dalis sutartys, e, antra dalis sutartys yra um, pirmas iki minima čia, kad iš tikrųjų e, tokiem teisės aktam tai yra tinkamas teisinis pagrindas, nes alkoholio, e, alkoholinių gėrimų sektorius yra nepaprastai svarbus žemės ūkija ir todėl reikia kalboti ir apie kiekybinius, ir apie kokybinius aspektus. Um, bendrai, aš tikrai esu patenkintas, ponios Zelahė um, parengta nuomonė. Ir uh, aš manau, kad iš tikrųjų Ji gerai parengusi savo tekstą, ji teisingai sakė, kad reikėtų laikytis pagrindinių principų, pardon, nenukrypti. Aš gal paminėčiau gal um, tris tokius aspektus. Aš manau, kad reikia galvoti apie techninius pakeitimus antram straipsnį, uh, kur um, 110 reglamentas 2008 metų yra minimas ir 8 straipsnis bendrai dėl alkoholinių gėrimų ir dėl eksporto. Um, aš kaip ir jūs sutinku, kad uh, negali negali būti deleguoti aktai, turi būti automatinė sistema čia naudojama leidimams. Toliau 12 ratnis kelia nerimo dėl e, kilmės nurodymo, gali tai klaidinti vartotoją, jeigu yra suplakami tie du dalykai - kilmės, dalykas, kil, kilmės šaltinis ir e, visa informacija apie produktą. Pavyzdžiui, jeigu 90 e, procentų alkoholinio gėrimo e, žal, žaliavų iš vienos valstybės yra ir tada nurodoma, kad kilmė yra tos valstybės, valstybės, bet pavyzdžiui, Belgijoje 80 mm, procentų sakykime, viskio yra žaliavos iš Škotijos ir yra, gali sakyti, kad tai yra škotiškas viskis. Ne, tai nėra škotiškas viskis, tai yra mišinys. Ir vis tik tai komisijos apibrėžimas nėra toks aiškas, aš manau, kad reikėtų padiskutuoti. Tai trečias dalykas problematiškas, kas man yra svarbu, tai yra apsauga, tas terminas yra keičiamas geografinis nuorodos e, e, nurodymas ir nėra aišku, kas yra komisijos pasakyta, kad tai yra geografinės nuorodos saugomos ir čia yra mm, taisyklės kitokios nei geografinės nuorodos, kas yra čia, šiame reglamente minima. Man atrodo, kad iš tikrųjų e, mūsų pranešėjos parengtas tekstas yra e, tinkamai parengtas, subalansuotas ir išsprendžia tokius neiškius dalykus, įneša daugiau aiškumo. Mili dvi minutai. Prašysiu šešėlinių pranešėjų neviršyti dviejų minučių o kiek kitiems kalbėtams suteiksiu po minutę. Ačiū, aš tikėjausi, kad šį klausimą paliksime rydienai, nes iš esmės rytoj turėtumėm susitikti su šios sektorios atstovais. Bet vienas dalykas, kuris toks mm, ryškiai matosi, kad iš tikrųjų O, jeigu daugiau yra taisyklių, tai o, daugiau yra chaoso sukūriama. O, Galbūt rytoj mes sužinosime labiau, kas yra, mm, e, kokio salykla viskiai ir, ir kitokių dalykų. Azula. Grazie, Presidente. Beh, è emerso già da, dagli interventi del collega, dei colleghi che... Ačiū, pirmininkė Iš to, ką pasakė kolegos, tikrai akivaizdu, kad šis sektorius yra nepaprastai svarbus ir Europos ekonomikai, ir darbo vietų kūrimui, ir eksportui. 8 procentai viso ES žemės ūkio produkcijos eksporto yra alkoholiniai gėrimai ir, ir tai yra labai svarbu. 2008 metų reglamentas turi būti šities taškas ir mes turėtumėm jį tobulinti. Bet aš norėčiau pakomentuoti šio reglamento taikymą. Jeigu neužsitikrinsime, kad bus tinkamas koordinavimas tarp skirtingų institucinių lygmenų, tai yra Europos, nacionalinio ir vietos, tai sukursim anomalijas. Ypač, pavyzdžiui, kai yra vietos gamybos skirtingi tipai, bus nebeaišku, kas yra kas. Pateiksiu pavyzdį iš savo regiono. Tai yra vyną gaminantis regionas ir vienoje vietovėje E, buvo panaikinta teisė gaminti tradicinį vyną tokajų, kadangi pavadinimas yra toks pat kaip kitokio vyno, kuris yra gaminamas Vengrijoje. Tai, man atrodo, tikrai turime būti atsargus dėl to, kaip taisyklės bus įgyvendinamos, nes kai kuriais atvejais siekiant padaryti kažką gero, padaroma tik blogo. Manau, kad turime užtikrinti pusiausvyrą tarp gamintojų reikalavimų ir vartotojų apsaugos. Ir ypač kalbėčiau apie tai, kad reikia išsaugoti labai aukšto lygio kokybę, kas yra viena iš mūsų pagrindinių savybių ir, ir kas taip pat paminėta ir atitinkamame straipsnė dėl alkoholinių gėrimų gamybos, kad tai turi būti būtent e, žemės ūkio veikla, toliau dėl apsaugos, manau, kad turėtų būti nuoroda etiketėje, kuris sakytų, iš kur yra pagrindinės žaliavos atvežtos tam alkoholinių gėrimai pagaminti. Eh, la, para la señora de ley, para, y para mí. Ačiū. Dėkoju, pane Delahė, iš tikrųjų tai labai svarbus klausimas man taip pat. Ir aš paminėčiau vieną aspektą, tai yra saldinimą. Uh, maksimali riba, kaip jūs sakėte, bus taikoma kiekvienai kategorijai, bet antroje dalyje, kur yra pakeitimas, jūs sakote, kad visi, visiems gaminiam bus 20 gramų litrų riba nustatyta, bet čia kyla problema, nes tuomet jau bus ta riba taikoma ne kiekvienai grupiai, kategorijai atskirai, bet bendrai yra ribojimas. Man atrodo, tą reikia diskutuoti, nes kiekviena produkcijos kategorija turi savo specifiką, todėl jai turi būti ir nacionalinės teisės aktai taikomi ir turime e, to, e, tą gerbti, turime suvokti, kad, pavyzdžiui, konjakas jūsų valstybė ir brendis mano valstybė ar šeris, e, sakykime, kitur yra kit, skirtingi produktai, pavadinimai reiškia skirtingus dalykus ir geografinės vietovės tą nulėmė ir man atrodo, kad galvojant apie saldinimo nuo normas, į tai reikia atsižvelgti į kiekvienos um, valstybės narės situaciją ir um, geografinių vietovių specifiką. Dėkoju. Taip, Europos Alkoholiniai gėrimai visur turi gerą reputaciją ir tam yra priežastis. Vokietijoje yra 16 tūkstančių smulkių e, gamyklų. Taip pat e, yra svarbu apsaugoti ir tradicinius gamybos metodus. Tai padeda užtikrinti tą aukšto kokybę, bet tam yra būtina gerai veikianti sistema. Turime saugoti geografinės nuorodas, geografinės pavadinimus. Ta siūloma dviejų etapų sistema mums atrodo kritikuotina. Trečias priedas irgi tarsi tokia internetinė platforma. Bet mums labai aktualus yra būtent cukraus kiekis. Labai svarbu, kad tos varyklos, kurios cukraus neprideda, galėtų tai nurodyti. Mes pateiksime atitinkamą pakeitimą šią temą. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis tekstas labai svarbus, nes aiškiai matome, kad e, per įvairius e, e, sprendimus ne tik Europoje, bet ir užsien, kitose užsienio valstybėse yra mūsų alkoholiniai gėrimai tarsi užsipuolami, vis turi nukentėti. Aš galiu tik tai pasakyti, kad mums reikia būtent aiškesnio teksto, nes tai yra labai svarbu juridinėms kovoms, kurios yra vykdomas įvairiausiose teismuose, teismuose ir teisės institucijose. Mes susidarkime e, dėl dokumento, kuris apsaugotų mūsų dabar turimą geografinių nuorodų sistemą. You. Ponas Agniu. Pirmininkė, turiu prisipažinti, kad atidžiai visko nenagrinėjau, bet vien pavadinimas, kaip sakė panas Tarabilda, iš karto sukėlė pavojus varpus. Scotch pavadinimas. Na, mes turime šalį Šiaurės Britanijoje, Škotiją ir jiems nepatinka būti vadinamais scotch, bet visi labai mėgsta tokį viskį. Visgi, tos, to regiono gyventojai nori, kad viskis būtų vadinamas škotišku viskiu. Be to yra ir Highlandų viskis. Tai aš noriu Jūs patikinti, kad visos šios kombinacijos egzistuoja ir labai svarbu, kad neįsižeistų mūsų broliai už šiaurinės ribos. Nu, ciekawe. Dziękuję pan poseł Andriu. Panas Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma e, noriu padėkoti kolegiai už prezentaciją, noriu pagirti už puikų darbą iš širdies, nes man atrodo, kad uh, alkoholinių gėrimų e, teisės aktų atnaujinimas yra būtinas, pirmiausia, mes turim kuo geriau apsaugoti mūsų geografinės nuorodas, kad jos būtų deramai atspindėtos mūsų rinkoje ir konkurencijoje, konkurencinėje kovoje. Peretą minčių norėčiau išsakyti. E, bendras pastebėjimas. Šiuo metu e, vynas ir kiti alkoholiniai gėrimai neretai tampa ginčių konfliktu. Jeigu, pavyzdžiui, turime parduoti tam tikrus produktus į Pietų Koreją, tai pamatysime, kad tenka konkuruoti su trečiųjų šalių piriečiais, kurie yra visai nesažiningai pagaminti, galbūt kažkokiu priedu yra pridėta. Tai iškraipo rinką ir tai sukelia grėsmę mūsų produktams. E, trys konkretus pastebėjimai dėl kirš alkoholinio gėrimo apibrėžimo. Kiek žinau, 20 procentų e, produktų yra tokiu būdu pagadin, e, pa, pavadinama tik tai. E, taip pat supraskime, kad sidras, pavyzdžiui, gaminamas Prancūzijos šiaurėje, yra gaminamas tik tradiciniu metodu ir be jokių priedų ir be jokių kvapų ir tas pavadinimas turėtų būti paliktas tik tai tam produktui. Mes supraskime, kad neretai mes turime kovoti su nevaldomu gamybos e, ar produktų kiekio augimu. Ir e, tą patį galime pasakyti apie vyno augintojus ir apie kitų alkoholinių ar spirituotų gerimų gamintojus. Labai įdomu, bet nereiktų kalbėti per ilgai. Labai ačiū. Dėkoju už ataskaitą už pranešimą. Manau, kad tema labai įdomi. Nemažai kas buvo paminėta ir penktasis straipsnis ir deleguoti į teisės aktai. Jos reikėtų atmesti, negalima suteikti komisijai tokių įgaliojimų. Nes prie to tų gėrimų apibrieštis. Tai yra labai svarbu ir būtina užtikrinti, kad nebūtų svarbiausių klausimų keičiami deleguotaisiais teisės aktais. Tad turime atsargiai vertinti galių perdavimo komisijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai. O panuliai argumentai nurodo, kad Pranešime kalbama apie žymėjimą, o ne vartotojų ar sveikatos apsaugą. Reikia to nepamiršti, mes kartais subelėme visas šias temas į vieną. Aš norėčiau, kad pranešė pakomentuotų štai ką. Pagal pakeitimą yra sprendžiamas cukraus klausimas. Mes turime 14 tokių pakeitimų. Man nerima kelia 35-asis. Ten yra kalbama apie šerį. Petro Jimenez tiesiog tas Pedro Jimenez pakeitimas paliktų mano šalį už ribų ir 14 tų pakeitimų yra kalbama apie 20 gramų litrui. Bet jūs dabar užsimojate dar plačiau. Mes juk kalbame apie tai, kad kiekvienas gėrimas gaminamas pagal atitinkama praktika ir mums nelabai aišku, kodėl atsiranda būtent tokios vienodos ribos. Reikėtų visą tai išspręsti per pakeitimus. Ir kaip jau sakiau, man būtent 35 pakeitimas kelia didžiulį nerimą, nes tiesiog kai kas atsidurs už borto. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Dėliai už pranešimą. Šis klausimas labai svarbus. Saugomų geografinių nuorodų klausimas yra itin svarbus. Tai labai reikšminga ES priekybos rytis. Pagal komisijos pasiūlymą buvo siekiama modernizuoti šią sritį. Aišku, kalbama ir apie įgyvendinimo sprendimus, buvo patikta nemažai pakeitimų. Aš manau, kad komisija turėtų apsiriboti vien tik tai modernizavimu. Reikia tokių nuostatų, kurios sustiprintų geografinės nuorodas. O mes irgi pateiksime pakeitimų. komisijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija mano, kad naudinga Žemės ūkio komitete diskutuoti apie šį pasiūlymą, kuris buvo patiktas 2016. Šį kartą mes jau turime žemės ūkio teisino pagrindą spiritinių gėrimų sritis e, sukuria didžiulę pridėtinę vertą, taip pat e, yra siekiama sustiprinti geografinės nuorodas. 110 reglamentas veikia gerai, jis prisidėjo prie sektoriaus saugimo, tačiau šis pasiūlymas buvo pateiktas prieš Lisabono sutartį, todėl dabar turi būti suderintas. Mes taisyklių keisti nesiūlome, bet siūlome patobulinti teisinį tekstą ir sumažinti biurokratiją geografinių nuorodų srityje. Komisija pritarė nemažai panios dėliai pakeitimų, dėl kurių tikslų sutarėme, bet kelia klausimų e, liūžins apibrieštis ir mišinių apibrieštis. Pagal tokias apibrieštis būtų keičiamas dabartinės taisyklės, jos taptų griežtesnės ir nebūtent supaprastinamos taisyklės. Dėl sidro ir kreušių gėrimų, tai siūlomos priemonės irgi sukeltų sunkumų kai kuriuose sektoriaus šakose. Dėl geografinių nuorodų dalies komisija galėtų pritarti daugumai pasiūlytų pakeitimų, tačiau šešių mėnesių galutinis terminas yra Tiesiog reikėtų panalizuoti, ar tai tikrai yra tinkama. Be to, reikia, kad komisijos tarnybos sugebėtų laikytis to galutinio termino. Reglamente reikėtų laikyti subsidiarumo principo ir visų pirma labai svarbu, kad valstybėse narėse būtų tinkamai atliekamos patikros. Reikia, kad nebūtų daugybės klaidų, o tikrinimas, aišku, turi veikti kiek įmanoma greičiau ir efektyviau. O kiti e, pakeitimai mums e, atrodo nėra teisiškai pagristi. Galiausiai komisija sieks, e, kad tekstas būtų suderintas ir kad turėtume modernų pagrindą, kuris leistų aukti spiritinių gėrimų sektoriui. Ir mes, aišku, visuomet pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Pirmininkė, Buvo išsakyta labai gerų minčių e, kolegų, kurie čia dalyvauja bendrai išsakant komentarus. Ir aš galiu pasakyti, kad e, ta bazė, kurią aš siūlau diskusijai šiandien, e, yra tinkama, kad mes galėtumėm kalbėti, pavyzdžiui, apie cukraus papildomo įdėjimo į alkoholinius gėrimus. E, kolegė iš Ispanijos e, išskiria tai kaip rimtą problemą ir šiame tekste mes apie tai turim kalbėti. Mes e, suprantame, kad kiekvienas šis, šios ryties sektorius valstybėse narėse susiduria su rimtais sunkumais ir mes norime jiems padėti. Noriu Europos komisijai padėkoti už išsakytas pozityves pastabas. Noriu atkreipti dėmesį, kad e, turim išlikti nuoseklus iki galo. Liko šeši mėnesiai, e, per kuriuos mes turėsime e, pasverti, kurie e, maisto produktai galėtų būti priskirti e, alkoholiniams gėrimams. Tai e, nelabai daug turėsim laiko, bet aš esu pasirengusi su komisija dėrėtis dėl viso to. E, ir išsiaiškinti. Mano sekretoriatas ir aš pati esam pasirengę su jumis bendradarbiauti. Aš tik tai baigdama noriu jums visiems pasakyti, kad reikėtų labai atidžiai e, stebėti padėtį, taip kad, kaip mes darome čia, Envi komite, e, Agri komitete. E, Envi komitetas priims pagrindinę nuomonę, pagrindinį pranešimą, mes tik tai nuomonę renkame. Taigi aš visas jūsų pastabas išsakysiu Envi komitetui, bet aš e, raginu kiekvieną iš jūsų dirbti taip, kaip aš dirbu. Ir nematau jokios e, priežasties, kodėl mes neįtakotumėm šio dosie tiek pat, kiek ir Envi komitetas, nors mes tik ir nuomonę renkame. Todėl aš labai tikiuosi jūsų paramos ir esu pasirengusi jums padėti. Ačiū. Ačiū, ponė, už e, šį klausimą, šio klausimo pristatymą. Iki Liepos 14 galima teikti pakeitimus. Toliau, pono Hoisling klausimas. Ekologiškų produktų e, gamyba ir ženklinimas, reglamento pakeitimas. Šiame dokumente yra kalbama apie tai, kad e, šiame tekste tiksliau yra sakoma, kad mes turėsim balsuoti dėl e, trialogo dėrybų. Taryba dar nėra nusprendusi savo pozicijos, aiškiai apibrie, neapibriežti ponia Hoisling dabar. Ačiū. Dėkuoju šešėlėms pranešėjams. Taip, po 20 intensyvių dėrybų mėnesių 18 trilogas įvyko. Man pavyko pasiekti gerą kompromisą tarp tarybos parlamento ir komisijos. Tai yra mūsų bendras darbas, galim juo didžiuotis, ne dėl to, kad jis būtų tobulas. Dar išlieka daug svarbių momentų, kuriuos turėsime išsiaiškinti deleguotaisiais teisės aktais ar kitais teisės aktais artimiausių metų. Bet e, turime suprasti, kad susikerta labai daug skirtingų interesų ir juos reikia suderinti. Dar išlieka e, daug priežasčių, kodėl mums nesiseka kol kas kompromisų pasiekti, bet taip jau yra, visų kompromisų siekiant taip atsitinka. Mes e, turime siekti sustarimo, kad netrukdytumėm kaimo ir žemės ūkio plėtrai. Pirmiausia, visiems dėkoju už atliktą darbą kantrybę. E, Darybos 20 mėnesių truko, tai yra labai ilgas laiko tarpas. Keturios pirmininka, valstybės pirmininkavo. Buvo bandoma suderinti skirtingas nuomonės taryboje. Tik Maltai pirmininkaujant pavyko tą padaryti. Tame procese komisija labai konstruktyviai elgėsi, konstruktyviai mus rėmė, buvo pasirengusi siekti kompromisų, todėl aš noriu komisiją už tai padėkoti. Taip pat noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už paramą. Be jos mes e, vargiai būtumėm ką padarę. Noriu galų galę pasakyti, kad galų galę mes, parlamentas, labai sėkmingai savo pozicijas įtvirtinome ir mums pavyko įtvirtinti daugelį savo pasiūlymų. Taigi daugumai kolegų už tai dėkoju. Bet nepamirškime, kad e, didelė dalis sekretoriato ir mūsų e, personalo atlikto darbo e, buvo nuveikta puikiai. Frakcijos taip pat labai daug padirbėjo per pasarosius 20 mėnesių. Taigi visiems labai ačiū. Liepos 17 dieną taryba tvirtins e, dėrybų rezultatus. O po to Estijai pirmininkaujant dar daug techninio darbo reikės nuveikti. Komitetas greičiausiai neleis dar, kad e, spalio mėnesį būtų pateiktai plenarinį posėdį, tas e, tekstas balsavimui. Greičiausiai tik kitais metais plenarinėme posėdėje bus e, pateiktas balsavimui, įsigalios 2020 metais. Dėl turinio jau daug kas yra pasakyta ir aš galiu pasakyti, kad rezultatas mus tenkina. Labai ačiū. Labai ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Jis sakė, kad kaip įprasta politikoje galų gale reikia siekti kompromiso. Ir dažnai tas kompromisas e, nėra tobulas visoms partijoms. Prisiminkim, nuo ko viskas prasidėjo. Mes visi norėjom, kad e, pesticidų likučių ribinė vertė nebūtų tik nustatyta. Mes norėjom, kad būtų įvest nukelti griežtesni reikalavimai importuojamoms prekiams, kontrolė sugriežtinta. Ir visų tų tikslų pasiekėme, todėl aš labai džiaugiuosi, kad e, Kopa Kožėka ir kiti šio sektoriaus atstovai rezultatai vertino palankiai, pasveikino e, mūsų vieningą poziciją kaip e, naudingą indėlį į šio sektoriaus stabilumą ir augimą. Labai ačiū. Oui, merci, ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau Albertui padėkoti ir pasidžiaugti pasieltų, pasiektų rezultatų. Aš esu šešėlinis pranešėjas, tai padėkoju pranešėjui už tai, kokia buvo pasirinkta kryptis parlamente. Dėl to tas darbas buvo toks ilgas ir sudėtingas. Būtent e, nuveikto darbo dėka mūsų partnerystės Europos komisija ir mūsų tarnybų bendradarbiavimas leido pasiekti kompromisą, e, kuris leis e, sureaguoti visus iškilančius iššūkius. aš e, galėčiau e, prisiminti prie šio, sugrįžti prie šio kompromiso turinio. Mes kalbėjome apie produktų importuojamų iš trečiųjų šalių kontrolę. Pavyzdžiui, konkrečiai apie vynogės, jeigu galvojame, e, mes labai aiškiai apibrėžėme, kokios turi būti ribinės vertės, kokie turi būti likučiai ir buvo pasiekta labai gerų rezultatų. Ir aš galiu pasakyti, kad tai, ką dabar padarėme, atspindi mūsų siekius. Ponas Dorfman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi vis tik galiu pasakyti, klausausi šios diskusijos, bet negaliu džiaugtis to, kas pasiekta. Esu sakęs jau anksčiau, kad mano nuomonė tas kompromisas nėra geras. Dėl pagrindinių klausimų susitarimo pasiekti negalėjome. Kaip ir daug kartų anksčiau esame sakę, kad kiekvienas iš mūsų gali elgtis taip, kaip nori. Ir ypač tai pasakytina apie likučius pesticidų. Kai kurios asociacijos e, ypač tą problemą išskyrė. Ir kai visuomenė sužino, pavyzdžiui, kad e, biologiškas, ekologiškas e, E, maisto produktas turi tiek pat pesticidų likučių, kiek įprastinis maisto produktas, tai elementariai iškils labai daug abejonių. Todėl aš su tokiu kompromisu niekiek nesijungiu, pan Saravela. Aš labai džiaugiuosi, E, pono Dorfmano e, pasisakymu. Man atrodo, kad komisija iš pradžių išsikėlė labai ambicingus tikslus dėl ekologinių produktų rinkos apsaugos. Taip, reikėjo griežto reglamento, kad jis būtų geriau apsaugotas. Supraskim, kad šis sektorius labai auga ir Europos e, gamintojai nebegali tenkinti paklausos, todėl reikia importuoti. Yra daug pasakyta E, galiu pasakyti, kad bendrai sieklų klausimų yra pasiekta nepaprastai daug pažangos ir e, suprantame, kad ateityje kai kurios sieklos, kurios dabar buvo uždraustos, galės būti naudojamas ir ekologiškam ūkininkame. Ir eksporto, ir importo kontrolė yra labai svarbus aspektas. Ir čia yra pasiekta labai daug pažangos. Bet dėl pesticidų likučių Šis klausimas buvo esminis ir reikėjo stengtis e, suderinti pozicijas. Mes norėjome parengti reglamentą, kuris bus taikomas visoje ES, todėl čia mūsų nuomonė buvo ne per daug griežti reikalavimai keliami ir nepakankamai griežtos taisyklės e, ekologiškų produktų augintojams yra taikomos. Dėl kontrolės, mano nuomonė, kai e, sektorius auga, neišvengiamai atsiras sukčiavimo atveju, todėl reikia griežtesnės kontrolės. Ir dabar, man atrodo, tą kontrolę pats laikas sugriežtinti. E, dabartinis švelnumas priemonių e, gali sukurti rimtų padarinių ir gali gražinti ekologiškos produkcijos vartotojus prie senųjų produktų. Taigi aš nebūtinai džiaugiuosi ir pritariu tam entuzijazmui, kuris buvo išsakytas. Taip, aš suprantu, kad tai yra keičiamas nelabai geras reglamentas, atgyvenęs reglamentas. E, ponas Ausling, e, mūsų pranešėjas, kalbėjo apie labai griežtą reglamentą. Man atrodo, kad dabar parengtas reglamentas tik tai apsaugos e, ekologiškų produktų stambiuosius verslininkus ir kai kurios nuostatos gali net nusilpninti šį sektorių. Man atrodo, kad šis reglamentas uh, E, bent jau mano frakcijoje tikrai nesusilauks pritarimo. Arba bent jau aš pats, nepriklausomai nuo to, kokia bus mano frakcijos pozicija, balsuosiu prieš. Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal, für, für, von meiner Seite muss ich sagen, es wäre anmaß. Ačiū. Norėčiau pasakyti, sutinku ar nesutinku, bet Nemačiau paties dokumento dar. Aš, aš tikiuosi, kad prieš vasarą dar jį paminės, pa, pamatysi, bet. Bet dėl tų dėrybų aš nežinau, ką kaltinti ar nekaltinti. Gal čia. Esmė gal ne tai, kad tai, tai tiesiog esmė tai, kad viskas pernelyg išsitempė ir, ir įstrigė viskas, ypač ekologinė žemdirbystės sektoriui matome padarytą žalą. Uh, Nes vieni sako, pažiūrėjau, Vokietijos ekologiško ūkininkavimo e, organizacijos sako pasirašyti, kiti sako nepasirašyti. Kaip su to? su ta eko, e, ekologinė produkcija, kai kas sako, tai yra proveržis, e, esminis pasikeitimas, bet tas esminis pasikeitimas gali būti ir geras, ir blogas, gali viską sugaiauti. Aš nežinau, aš nežinau dabar, ką rekomenduoti. Uh, savo Vokietijos grupiai, kaip balsuoti. Aš nežinau, bendrai aš skeptiškai nusiteikusi. Ačiū. Aš dabar e, žiūrėdamas į santrauką pastebėjau, kad uh, ekologiniai lobistai norėtų būti m, mm, ta niša ir nes jiem tai, jie, kuomet jie yra ta nišinė gamyba, jie gali imti e, e, papildomą kainą. O jeigu jie nebebus ta nišinė gamyba, tai nebeturės jie kaip paimti to, tos didesnės kainos. Nes, na, jeigu žmonės pažiūrėtų, tai gerai, jeigu jūs taip pat dirbate, tiek pat pesticidų likučių ir taip toliau, tai ką man pirksit tada tą brangesnę ekologišką produkciją. O, o jeigu dar ir daugiau sukčiavimo galimybių, aišku, labai lengva tada užklijuoti um, ekologiško produkto etiketę ant produkto, kurį, pavyzdžiui, supermarketas atmetė dėl to, kad jis per, per kreivas kažkoks ar negražus, bet kitas dalykas, ar, ar, be to, ar, ar tvarus yra toks variantas, ar tikrai tvari yra žemdirbystė, kuomet visa produkcija atkeliauja. Rumunijos pavyzdžiui ir, ir iš tikrųjų, man atrodo, kad ir vartotojai turėtų teisę pasakyti, kaip jiems skirta produkcija yra gaminama. Komisijai, paniau direktor Benites. Ačiū komisijos vardu. Pane Desalas. Muchas gracias, señor presidente. Eh, la comisión... Ačiū, pirmininkė. Uh, Komisija, kaip ir daug kas iš jūsų sakėte, turėjo daug platesnių užmojų, norėjo, kad būtų daug geresnis sąrašas visos produkcijos ir norėjome mm, vis tik tai to, tokio rezultato, kuris ir vienodai priimtinas, ir vienodai nepriimtinas būtų. Bet aišku, klausimas nepaprastai sudėtingas ir, ir, ir didelis. Na ir man atrodo, kad galiausiai pavyko vis tik tai pasiekti kompromisą. Ir jau vien tas faktas, kad pasiekėme kompromisą, aišku, jis nėra tobulas, toli gražu. Bet, uh, tai, tai, tai nerodo dar to, ar institucijos sugeba dėrėtis ar nesugeba dėrėtis. Man atrodo, tikrai, jeigu nebūtų to rezultato, tai būtų dar blogesnis rezultatas visam sektoriui, visai žemdirbystėj. Uh, Tada koks būtų parodytas mūsų įvaizdis visuomenėje, kad mes net nesugebame susitarti tarp institucijų, tai mes galvojame, kad iš tikrųjų galim, kad, kad džiugu, kad mes vis tik tai siekiame kompromiso ir, ir tai pakankamai priimtinas kompromisas, aišku, jis nėra idealus, bet vis tik tai jis yra priimtinas, kadangi yra tam tikrų aiškių pliusų. Um, pavyzdžiui, tarptautinės sutartis dėl atitikimo ir ekvivalentiškumo. Manau, kad tai bus tikrai labai priimtina ir pozityvu mūsų gamintojams, nes jie galės užsitikrinti vienodas veikimo sąlygas su gamintojas iš kitų šalių. Toliau dėl kontrolės ir patikrinimų mes tikrai nesutinkame, kad ši pusė yra susilpninta, nes mes tikrai priešingai mes sutelkėme daug daugiau čia išteklių ir, ir, ir ypač rizikos mm, vietose mes labai stipriname kontrolę ir norime pabrėžti, kad mm, pagal dabar galiojantį reglamentą nebūtų buvę įmanoma, pavyzdžiui, padaryti pažangos šioje srityje, patobulinti mūsų taisyklės, kadangi iš tikrųjų sektorius yra toks dinamiškas, taip sparčiai besikeičiantis ir iš tikrųjų šis rytis nebuvo lisabonizuota, taip sakant, tai yra nebuvo dar pritaikyta pagal Lisabonos nuostatas, taigi mes tikrai džiaugiamės šiuo kompromisu ir mes labai tikimės, kad jis bus patvirtintas pagal normalų institucijų sprendimų prieimimo procesą, nes mūsų toks ir būtų tikslas. Ačiū. Dziękuję jeszcze pan poseł Hausling. Proszę Państwa, przy kompromisach. Hausling. A tak, że są wszyscy zadowoleni. Często większość jest niezadowolonych. Aišku, negali visuomet e, būti laimingas, e, aišku, kuomet dėriesi, kažkiek turi nusileisti, negali visi būti laimingi, visi po truputį turi nusileisti, aišku, mes tą puikiai žinome savo srityje, bet galvojant apie ekologišką žemdirbystę, mes puikiai žinome, kokia yra tos sektorios, kokie yra rūpešiai, ką žmonės galvoja. Taigi, ponas Vašlink. Ačiū, ačiū už jūsų visų reakcijas, aš, aš vis visiems linkiu geros vasaros, o mm, bendrą dokumentą mm, mes turime. Aišku, tikrai buvo labai sudėtingas tas darbas, ypač, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip ribinės vertės. Jūs žinote, kaip yra sudėtinga savo šalise, jūs aiškiai puikiai žinote, kokia yra situacija. Ir, ir su taryba buvo kaip 50-50 variantas. Tikrai visiškai prieštaraujančios pozicijos buvo ir ah, mes e, sakėme gerai, siekiam kompromiso, kalbam, kokios yra priežastys to prieštaravimo ir, ir kalvojame iš komisijos, kokia yra informacija, iš kur ta tarša, kaip tą suvaldyti, tie dalykai, aišku, aš turiu pripažinti, ne viskas išspręsta. Uh, Mes turėsime dar dirbti tais klausimais ir, ir mm, galvoti apie naują reglamentą ir spręsti tuos dalykus per jį. E, Teisėkurnis procesas reiškia, kad e, turi stengtis naują informaciją, naujus faktus integruoti, kuomet jie paaiškėja. Uh, Šiose darybose bent du kartus mes buvom susidūrę su visiško žlugimo galimybė, nes taryba nesugebėjo susitarti ir, ir, ir grinai jau 11 val. tik tai Maltai pirmininkaujant, kuomet buvo dėrybos, pavyko kažką išspręsti. Ir, Tai kolegos, kurie išsakė kritinę poziciją, noriu jūsų paklausti, o geriau būtų iš viso neturėti jokio reglamento? Ar gal geriau vis tik tai turėti tam tikrą reglamentą, kuris leidžia mums kažkiek tai siekti pažangos judėti į priekį? Nes, man atrodo, ES bendrai vertinant, blogiausias variantas būtų buvęs neturėti nieko. Tai dabar bent jau mes turime šiokį tokį kompromisą. Dėrybos tikrai buvo nepaprastai sunkios ir vis tik tai sugebėjome šį kompromisą sudaryti ir man atrodo tai yra tikrai pridėtinė vertė palyginti su senuoju reglamentu. Ehm, tai manau, kas yra geriau, pertvarkyti seną reglamentą ar turėti naują reglamentą. Mes turime naują reglamentą, mes toliau dirbsime tuo klausimu. Ir Marija, tai, pažinau, Vokietijoje um, daug žmonių iš vis nenorėjo naujo reglamento. Tai aš manau, kad tikrai galima bus juos įtikinti, kad naujas reglamentas yra geresnis variantas nei senas. Ir kai visi turės galiausiai tekstą, Aš manau, tikrai galėsime dar kartą panalizuoti, aptarti vėl tarpusavyje. Ir manau, mes visi kolegos galime pasidžiaugti, kad tai yra parlamento pasiekimas, kuriuo mes visi galime didžiuotis. Dėkuoju. Jau ir priartėjome prie pabaigos. Dėrybų manau, kad sunku visoms institucijoms e, buvo susitarti. Aišku, dar ne kelio pabaiga. Procesas dar nesibaigė. Daug yra takoskirų, bet kuriuo atveju noriu pasveikinti jūs su atliktu darbu. O panas Hoisling tikrai nelengvą užduotį atliko ir manau, kad jau turime rezultatų. Dėkoju Jums, dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams, sekretoriatui, asistentams, visiems. Galiausiai, omnibus, turime tik 10 minučių. Vertėjai gali skirti dar 10 minučių, o panas ties yra pranešėjas. Panedes. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, kalbėsiu trumpai. Omnibus reglamento dėrybos. Žemės ūkio komitete mes balsavome dėl omnibus reglamento, pateikėme savo nuomonę biudžeto komitetui, vyko dešimt techninių susitikimų su komisija ir taryba. Liepos penktąją dieną susitiko šešėlinį pranešėjai, vyko pirmasis trišalės dialogas, kitas trišalės dialogas yra numatytas rugsėjo septintąjai. Pirmas dialogas praėjo neblogai. Buvo kalbama apie e, horizontalų reglamentą ir bendrą rinkų organizavimą. Dėl horizontalaus reglamento. Pirmasis paketas. Iškilo problema dėl ES ir nacionalinių teisės aktų. Techninių lygių dar kartą bus visą tai aptarima, bandysime rasti greitą sprendimą. 23 pakeitimas e, susijęs su 4 procentais. Šis komitetas tai atmetė. Biudžeto disciplina, krizės rezervas, parlamento reikalavimas, tai buvo komisija atrodo, kad tai problematiška. Mes paprašėme komisijos pateikti paaiškinimą raštu. kad būtų atsižvelgiama į tos reikalavimus, kai toliau bus pažiūrima žūb. Mes parlamente nuolat sakėme, kad krizės rezervas turėtų būti biudžeto papildymas. O dabar tiesiog yra kičiamasi, kišamasi į biudžetą. Toliau trečias paketas, 60 pakeitimas. Komisija ir taryba pritarė parlamentui O techniniuose posėdžiuose ir toliau bus diskutuojama ketvirtas paketas - kontrolės sistemos. 63 pakeitimas. Situacija tokia pati, pozicija tokia pati, parlamente ir taryboje buvo sutarta penktas paketas. Komisija rengia paaiškinimą, po to visą tai bus patikslinta techniniu lygiu, tam, kad pasižiūrėtume, ar taryba ir parlamentas gali uh, E, pritarti. O dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo, tai parlamentas yra toliau pažengęs, taryboje diskusijos dar nesibaigė. Taryba kitą kartą susitiks kitą savaitę, o kol kas nieko daugiau pasakyti negalėjo, nes neturi galutinės tarybos pozicijos. Jiems dar prireiks vidaus diskusijų dėl daržovių, vaisių ir vyno, dėl to buvo sutarta tai toks pranešimas apie pirmąjį trišalį dialogą. Labai dėkoju taip pat ir Paulo de Castro. Ačiū už jo įdėtą darbą. Ponas de Castro. Jau viskas buvo pasakyta. Noriu tik tai nurodyti, kad e, buvo net šiek tiek gėda, kad neturėjome pozicijos dėl kai kurių aspektų. Mes tikimės, kad kitą kartą, kai susirinksime, galėsime padaryti pažangą. Komisija, kaip žinoma, gerokai pasistumėjo į priekį, tuo džiaugiamės. Bet dabar beliko tik tai, rugsėjo 7 ir 24. Tikimės, kad mes tinkamai pasiruošime galutiniam trišaliam dialogui, kuris vyks spalio 14. Dėkoju. Aišku, priekinėse linijose reikia karių su didžiulio patirtimi. Pirmininkė, mes visuomet skubame aptardami paskutinius klausimas, tai pradėkite posėdžius laiku, turėtume bent jau 20 minučių. Bet kuriame kitame darbe jūs e, su tokia pozicija neišsisuktumėte. Ja. ja, vielleicht ist es auch jetzt äh, gar nicht notwendig, dass wir so lange darüber diskutieren, weil wir. Gal tiesiog nebūtina taip ilgai apie tai kalbėti vyko pirmas trišalis dialogas. Buvo pateikti pakeitimai, visus paaiškinimus galima rasti. Ar tai susijęs su biudžetu ar ne. Mums svarbiausia yra tai, kad laukime tarybos pozicijos ir tada galėsime pratesti diskusijas dėl turinio. Labai ačiū už kol kas atliktą darbą, dėkoju. Labai trumpai. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Svarbiausia yra tai, kad labai dažnai taryba sakė, jog neturi pozicijos ir tai iš ties nuvylė. Pasižiūrėkime, kaip viskas klostysis toliau. Mes esame pasirengę, pasižiūrėkime, kaip elgsis taryba. Atrodo, kad niekas daugiau žodžio neprašo. Tai perdodu žodį komisijai. Dėkoju. Labas vakaras. Iš savo pusės aš norėčiau padėkoti visiems trišalio dialogo dalyviams. Manau, kad buvo padaryta tikrai didžiulė pažanga dėl abiejų reglamento, o kito trišalio dialogo metu mes jau peržiūrėsime tos liekančius reglamentus ir uh, Tada matysime galutinį vaizdą ir tikiuosi, kad galėsime susitarti dėl omnibus. Mes iš savo pusės konstruktyviai dirbame ir su taryba, ir su parlamentu, kaip kad visada ir darėme. Galiu tik dar kartą pabrėžti, kad laikas spaudžia, tikrai privalome viską užbaigti iki spalio 12 dienos. Toks yra numatytas galutinis laiko terminas. Dėkoju. Panas Tes, noriu pasakyti, kad e, tai, kas buvo nuveikta, yra labai svarbu, gal dar norite apibendrinti. Aš noriu sureaguoti į kritiką. Esu tikras, kad Žemės ūkio komitete turėsime pakankamai laiko visam tam aptarti. Mane apskritai nustebino, kaip sunkiai yra deramasi dėl pozicijos taryboje. Yra tūkstančiai žmonių Žemės ūkio ministerijose. Na, gerai, kad bent jau mes sugebėjome susitarti dėl pozicijos. Dėkoju. Kągi. Tiesą sakant, jūsų pasiūlymai netokie jau lengvi tarybai, man atrodo, kartais tarybai sunkiai suvirškino tuos pakeitimus. Tarybai juos visus reikia gerai apmastyti. Tai tiek šiandienai. Labai ačiū kalbėtojams. Mūsų laukia dar didžiulis darbas, o šiandienai viskas. Pirmininkas dėkoja vertėjams, vertėjai dėkoja tiems, kas klausėsi. Gražaus vakaro ir susitiksime rytoj lygiai 9 val.